Chers collègues, est-ce que chacun veut bien prendre. Euh, Mėly kolegos, prašyčiau, kad visi susėstumėte ir mes galėtume toliau dirbti. Pirmiausia, e, mūsų visų vardu pasveikinti čia pona Reinspeker, kuris e, yra EPP e narys mūsų komitete ir jis e, užėmė tuščią vietą mūsų komitete. Sveikinu pradėjus šią darbą. Jūs jau dabar turite tam tikrą e, pranašumą, nes ne visus naujus narius taip aktyviai pasveikinam. Dabar periname prie mūsų darbo, darbo 17 klausimo. Ir tai yra pirmasis e, keitimasis nuomonėmis šioje kadencijoje su Europos komisija ir socialiniais partneriais dėl darbo laiko direktyvos ir jos įgyvendinimo. E, turime gana daug e, svečių. Ir aš e, suprantu, kad Europos komisija taip pat norės labai aktyviai dalyvauti. Čia yra ir mūsų pranešėjai, kurie e, pratėse ankstesnės kadencijos darbą, kaip kad daug kas norėjo. Ir aš norėčiau paklausti, ar pranešėjas norėtų ką įžangai pasakyti. Tai ne, tada iškart žodis komisijai. Ponui Armindo Silva, kuris yra direktorius. Pone pirmininkė, labai ačiū. Dėkuoju, kad pakvietėte į šį komitetą, jūsų, į, į, į su šį posėdį jūsų komitete ir dabar galiu diskauti šioje diskusijoje. E, tema, kurią šiandien aptarėme, ilgą laiką čia nebuvo aptarta. Ir aš galėčiau tik priminti, kad darbo laiko direktyva yra e, socialinės Europos vienas iš kertinių asmenų. Ji materializuoja vieną iš pagrindinių tikslų - nustatyti e, maksimalę darbo laiko valandų, maksimalų darbo laiko valandų skaičių, kontroliuoti būdėjimo laiką, naktinį laiką, e, darbo laiką ir panašiai. Be to, ten yra labai daug lankstų, lankščių nuostatų, kurias e, galima nustatyti įstatymu arba kokiais reglamentais, arba jas galima peiti e, priėmus tam tikras išlygas. Tai pasakytina apie visus mūsų ekonomikos sektorius, išskyrus e, ūkio sektorius, išskyrus e, transportą, kur yra sukurtas specialus teisės aktas. O šiaip ši direktyva yra gana plati. Kaip žinote, tarp parlamento ir tarybos 2009 metais e, taikinimo procedūra žlugo, todėl komisija nusprendė iš karto pradėti 2000 3-2008 direktyvos peržiūrą, išsikeliant aiškesnius tikslus. Ir tokiu būdu e, teisės aktai susiję su darbo laiku yra priderinami prie naujų darbo būdų, naujų darbo valandų, naujoviškos darbo jėgos ir panašiai. Be to, e, tai leidžia sumažinti teisinius neaiškumus ir išaiškina e, taisyklės dėl kurių, kaip žinia, kai kuriuose grupėse buvo labai ginčiamasi. Be to, šiame dokumente labai aiškiai įvardyjama, kaip bus elgiamasi su tam tikrų sektorių ir tam tikrų valstybių pažeidimais. Ir procesas prasidėjo 2010 m. kovo mėnesį, kai pradėjome tarti su socialiniais partneriais. Po to gruodžio mėnesį sekė antroji konsultacija. Tada paprašėme socialinių partnerių nuomonių apie e, konkrečias direktyvos peržiūros galimybės. Tuo pat metu paskelbėme daug išvadų apie socialinį ir ekonominį šios direktyvos poveikį. Be to, įvardinome direktyvos teisinio įgyvendinimo būklę. Taigi, yra paskelbta ataskaita apie įgyvendinimą ir išorės konsultanto ataskaita buvo paskelbta tą pačią dieną komunikato forma, kur buvo prašoma socialinių partnerių nuomonės. Ir mes e, norėjome padėkoti visiems dalyvausiems procese, kurie e, galėjo pateikti savo komentaro apie direktyvos įtaką. Įgyvendinimo ataskaitoje yra pasakyta, kad didžioji dalis darbuotojų Europoje vadovaujasi minimaliais darbo laiko standartais. Kai kuriuose valstybėse narėse yra teisės aktų, kurie nustato kolektyvinių susitarimų sąlygas. Ir neretai jų standartai yra kur kas griežtesni negu ES teisės aktuose numatyti e, limitai. Tačiau vis tik tai yra daug ir problemų, apie kurias pranešime ataskaitoje labai daug kalbame. Yra e, ir tokių darbuotojų grupių, kurios nėra apsaugotos nuo viršvalandžių arba tie žmonės turi dirbti e, netinkamu metu. Be to mes supratome, kad yra nepakankamai gerai gyvenama Europos jurisprudencija, ypač e, ligoninės ir gaisrinėse. Pastebėjome, kad labai greitai ir plačiai buvo pritaikytos išlygos, kurios dabar numatytos net 16 valstybių narių teisės aktuose. Penkios taiko juos visam ūkiui, o 11 taiko tam, tikriems, tam tikroms ūkio šakoms, kad būtų išspręstos specifinės problemos. Galiausiai mes supratome, kad yra nepakankamai aiškiai įgyvendinamos tam tikros direktyvos taisyklės. Pavyzdžiui, e, autonomiškų darbuotojų apibrėžimas nėra labai aiškus, arba kokios taisyklės turi būti taikomos e, specialių sutarčių atvejais. E, kaip atostogos gali būti suderinamos su e, lygos atostogomis ir panašiai. E, pasiūlymai buvo pasakyti, kad peržiūra gali būti arba tikslinė, kai dėmesys būtų sutelkiamas į tas problemas, kurios yra neišspręstos, nepaisant to, kad yra sukurti teisės aktai. Turiu galvoje tai, kad e, darbo laikas turi būti skaičiuojamas visuose ūkio sektoriuose vienodai, skaitant ir ligonės ir ugnienės sutarnybą. tarnybą Ir kitas dalykas yra e, laiko valandų nustatymas visuose sektoriuose. Aš sakiau, kad reikia koncentruočiau, tikslingiau dirbti. Yra dar kita alternatyva. Tai būtų e, plataus masto peržiūra. Greta tų dviejų tikslų būtų modernizuojami ir pakeičiami dabar jau galiojantis teisės aktai. Nenoriu čia kalbėti per daug pračiai, plačiai, bet galiu įvardinti kai kurias iš mūsų komunikate įvardintų problemų. Pavyzdžiui, e, proble sunkumai susiję su išlygomis, su stebėsena, su kontrole E, tų darbuotojų, kurie sutinka dirbti ilgiau negu 48 valandas per savaitę atžvilgių, autonomiškų darbuotojų problema ir e, naujų darbo metodų, darbo būdų atsiradimo atvejais. Be to, kalbame, kaip būtų galima suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą ir e, kaip darbu, darbdaviai gali sureaguoti į darbuotojų prašymus pakeisti jų darbo valandas tikimės tam tikro lankstumo, kuriant darbo sąlygas ir kalbame apie vidutinio darbo laiko trukmę. Kaip elgti su darbuotojais, kurie turi daug e, darbo sutarčių pasirašę, e, kokias sąlygas jiems taikyti, mes sukūrėme visą eilę pasiūlymų ir veikimo scenarijų tokiems atvejams ir dabar matome, kad mūsų socialiniai partneriai atlieka reikalingus tyrimus. Konsultacijos su socialiniais partneriais baigėsi kovo 25 dieną. Dar nebaigėme beveik 15 atsakymų, kuriuos gavome analizės per šią konsultaciją. Manau, kad čia svarbiausia yra pabrėžti, kad svarbiausi visus sektorius, visos sektoriuose dirbantys socialiniai partneriai pripažįsta jiems tenkančią ypatingą atsakomybę, ieškant darbo laiko direktyvos įgyvendinimo būdų. Socialiniai partneriai išreiškė norą pradėti dėrybas, tačiau kol kas jie negali sutikti su tuo, kad e, dėry, šios dėrybos nuo pat pradžios vyks e, visos, dėl viso, visų ūkio sektorių. Europos komisija pasveikino jų nuomonės ir daug kas išreiškė pasitenkinimą tuo, kad Europos komisija patikė gerą analizę. Tikimės, kad bus išsakyta ir kritikos dėl mūsų komunikato tam tikrų dalių. O dabar susidarė tokia padėtis, kai socialiniai partneriai turi rasti bendrą pagrindą savo veiklai, kad galiausiai dėrybos galėtų prasidėti. Ir jeigu jie pasieks tą susitarimą dėl taikymo apibriepties, tai tada komisijai bus pateiktas bendras pareiškimas ir tada prasidės 9 mėnesius, 9 mėnesius trunkančios dėrybos. Jeigu socialiniai partneriai šių dėrybų pabaigoje sugebės susitarti, tai galės arba bent jau tikimasi, kad jie taip padarys, e, pateikti komisijai pasiūlymą. E, turės būti pasiektas sustarimas, kuris bus pateiktas e, tarybai ir pagal sutarties pirmos straipsnio penktą dalį bus informuojamas ir Europos parlamentas ir bus įtra, jis įtraukiamas į, taip į sprendimų prieimimą. Taigi tokia dabar yra e, reikalų padėtis. Europos komisija yra numačiusi darbo laiko direktyvos peržiūrą vykdyti būtent taip. Ačiū ponė direktoriau. Ir dabar išklausysim socialinių partnerių. <clears throat> tarp pasisakiusiųjų. Pirmiausia, e, man buvo pasiūlyta suteikti žodį Rebekai Smith, kuri atstovauja Business Europe organizaciją. Galbūt jūs nesekite blogų komisijos pavyzdžių ir kalbėkite uh, trumpiau, nelgiau kaip septynės minutės. Thank you, Chair, and I'd like to thank... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Business Europe vardu komitetui už galimybę pristatyti mūsų nuomonę šiuo svarbiu klausimu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tiek Business Europe, tiek kiti socialiniai partneriai vis dar diskutuoja šį klausimą institucijų viduje. Nepaisant to, man džiugu pasidalinti su jumis tokiamis iš ankstinėmis nuomonėmis. Euh, cette audition dans son cadre général, puisque euh, nous savons bien, nous sommes tout à fait audits. Klausimas vyksta tokiame bendrame kontekste, nes procesas dar tik prasidėjo, pranešėjas ir kiti politinių frakcijų atstovai mane, kad dabar yra tinkamas metas pasinaudoti galimybę ir pasikonsultuoti šiuo klausimu ir surenkti atviras ir skaidrės diskusijas šiuo klausimu. Mes būtume dėkingi, jeigu jūs galėtumėte kalbėti atsižvelgdami į tuos aspektus ir paaiškinti keletą konkrečių punktų. Taip, ponė pirmininkė, aš tą ir ketinau daryti, pristatyti šiuo metu vykstančias diskusijas. E, taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo šios direktyvos turinio. Ir mūsų požiūrio. Mūsų nuomonė direktyvos peržiūra turėtų būti apribota. Reikėtų kelti jurisprudencijos klausimus dėl darbo laiko ir dėl metinio darbo užmokesčio bei e, nedarbo pašalpos. Komisija jau yra išdėšiusi savo nuomonę. Aš galiu pasakyti, kad mūsų vykdomusis komitetas rekomenduoja tarybą e, dėrėtis su socialiniais partneriais ir apriboti peržiūrą ties šiais dviem klausimais. Mes manome, kad e, šie klausimai turėtų būti svarstomi skubos tvarka, kadangi kitų atvejų teismo sprendimai gali e, sukelti sudėtingų teisinių pasiekmių. Ir gali būti, kad dalis valstybių narių pažeidžia šios direktyvos aspektus. Jeigu nerasime sprendimo, komisija pradės pažeidimo procedūras prieš e, valstybės narės. Mums e, labai svarbu paminėti, kad šie klausimai svarbus ir privatų, privačiam sektoriui ir Business Europe ketina ieškoti sprendimo šioje srityje. Ir čia aš norėčiau paminėti informacinių technologijų sektorių, e, privačias paslaugas, cheminės, cheminę paslaugų sektorių ir taip toliau. Dabar mokamas darbo užmokestis kelia e, šiokių tokių problemų, kadangi netitinka nacionalinių teisės nuostatų. Jurisprudencija pritaikyti gali kainuoti labai daug Ypač jeigu visas būdėjimo laikas bus laikomas kaip darbo laikas. Atsižvelgiant į tai, gali tekti samdyti daugiau darbo dar, darbuotojų. Dėl užmokesčio e, tai taip pat gali sukelti papildomų išlaidų abiems atvejais tokie sprendimai gali neigiamai paveikti darbo sąlygas. Šis klausimas buvo keltas kaip problematinis tarp įmonių tarpe, kuomet buvo vertinamas poveikis. Mes manome, kad dėmesio sutelkimas į šios du klausimus leistų socialiniams partneriams spręsti klausimus tiek svarbus darbuotojams, tiek ir e, darbdaviams. Kalbant apie turinį, mes manome, kad turėtų būti išlaikyta galimybė taikyti išlikas. 16 valstybių narių jas taiko, jau buvo pasakyta. Ir komisija savo antro, antrajame konsultacijų dokumente tą sako ir mes sakome, kad negalima neleisti valstybėms narėms dalyvautis tokia galimybė, nes tai užtikrina lankstumą verslo įmonėms. Taip pat uh, teikiant paslaugas ir dirbti e, ribotą laiką vykdant konkrečius projektus. Kodėlgi mes pasirinkome tokį požiūrį ir tokią tvarką? Mes e, manome, kad dėmesio sutelkimas į tuos du klausimus - mokamas atostogas ir būdėjimo režimą leistų tinkamai peržiūrėti darbo laiko direktyvą ir pasiekti pragmatiškų rezultatų. Mes nemanome, kad plataus masto peržiūra atneštų tinkamų laukiamų rezultatų. Valstybėse narėse egzistuoja skirtingos nuomonės, ES institucijų nuomonės taip pat skiriasi. Taip pat e, ne visuomet sutampa ir socialinių partnerių nuomonė. Kaip socialinis partneris mes manome, kad e, turime sutelkti dėmesį ties, klausimu, ties tais klausimais, e, ties kuriais galime realiai tikėtis susitarimo. Baigdama, norėčiau pasakyti, kad žinoma, pirmųjų konsultacijų metu buvo iškelta daug plataus masto klausimų. E, Bet mes manome, kad kai kuriuos klausimus geriau galėtų nacionaliniu lygiu spręsti įmonės ir socialiniai partneriai. Žinoma, negalime ignoruoti to, kad buvo rasta daug priemonių nacionaliniu būdu pritaikyti direktyvos nuostatas. Mes net, neturėtume taikyti naujų apribojimų, kurios apsunkintų įmonėms ir socialiniams partneriams taikyti darbo laiko direktyvos nuostatas tai yra svarbu visiems socialiniams partneriams. Todėl noriu pasakyti, kad mums labai svarbu sutelkti dėmesį į tuos klausimus, kurie ES lygių turi būti išspręsti ir tai yra būdėjimo laikas ir mokamos metinės atostogos. Ačiū. Adam. Ačiū Europos profesinių sąjungų konfederacijos vardu, ponė Vikė Varnek. Thank you very much and thank you uh, for inviting. Labai ačiū Ačiū, kad mus pasikvietėte į šį klausimą. Galvojant apie laiko direktyvą, būtų galima pakalbėti apie tai, kad tą patį klausimą aptarnėjom daug kartų. Turbūt nenustepsite, e, pamatė, kad ir Europos profesinių sąjungų direktyva suformavo savo poziciją dėl darbo laiko direktyvas per pastaruosius dešimt metų ir iš esmės mūsų poreikiai ir reikalavimai ir nepasikeitė turbūt nenustepsite dėl to, ką aš jums dabar pasakysiu. Nuolat kartojame, kad ši direktyva pirmiausia yra susijusi su sveikatos ir saugos klausimais ir ji yra suderinta su labai daugeliu tarptautinių standartų. Per antrąjį konsultavimosi etapą. Mūsų konfederacijos nuomonė Europos komisija ne, neišklausė taip, kaip reikėtų. Ir Europos komisija neatsižvelgia į mūsų poveikio vertinimo išvadas pakankamai. Iš komisijos girdėjome, kad yra pateikti du pasiūlymai. Pirmiausia, e, daugiausia dėmesio skiriama e, būdėjimo peržiūrai ir kitas e, dokumentas yra susijęs su išsame peržiūra. Mes norime, kad direktyva būtų peržiūrėta iš esmės. Didžiausia e, susirūpinima mums kelia komisijos pasiūlymai dėl e, tų išlygų išlaikymo, e, referencinių laikotarpių pratesimo ir būdėjimo laiko skaičiavimo. Dėl išlygų komisija savo komunikate parodė, kad labai daug valstybių narių taiko jos tas išlygas. Ir atrodo, kad jų skaičius vis didėja ir didėja. Europos komisija e, mano, kad e, reikia mažinti sritis, kuriuose tokias išlygas būtų galima taikyti. Ir mes akivaizdžiai padarėme išvadą, kad e, pratesus darbo laiką išauga pavojus darbuotojų sveikatai, nepriklausomai nuo to, ar tas darbo laikas pratiriamas darbuotojų sutinkant ar ne. Mes manome, kad 40 valandų savaitė būtų geriausia, nes tai būtų galima geriausiai suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimus. Taigi jūs žinote mūsų nuomonę apie tas išlygas ir mes toliau ją kartojame. Dėl referencinių laikotarpių Europos komisija juos savo komunikate prailgina. Sakoma, kad dabar būtų galima E, netgi 12 mėnesių referencinius laikotarpius taikyti su socialinių partnerių sustarimais ir po paprastų konsultavimuose e, su socialiniais partneriais e, tie laikotarpiai galėtų būti neilgesni kaip 12 mėnesių. Kai mes kalbam apie ilgesnį negu 4 mėnesių referencinį laikotarpį, turime suprasti, kad tam reikia dėrybinių sprendimų. Ir praktiškai išlieka klausimas, kuriuose sektoriuose iš tiesų yra reikalingi ilgesni referenciniai laikotarpiai. Atsakymą į tą klausimą dar neturime. Dėl būdėjimo laiko bent jau komisija dabar e, padarė šiek tiek pažangos ir sako, kad tas būdėjimo laikas turi būti traktuojamas kaip darbo laikas, kaip kad matėme iš Europos įsingumo teismo nuosprendžio. Tačiau po to e, atėjo pasiūlymas, kad būdėjimo laikas turi būti skaičiuojamas kitaip. Ir mūsų nuomonė tai yra nepriimtina. Visas būdėjimo laikas turi būti traktuojamas kaip darbo laikas ir ne kitaip. Tada tai tenkis Europos Teisingumo teismo nuosprendį. Kai kurie komisijos pasiūlymai yra e, teisingi, tačiau akivaizdu, kad reikia šiek tiek dar daugą patobulinti. Pirmiausia, darbo laiko balansas ir keletos kontrakt, sutarčių pasirašymas reikalauja ypatingo dėmesio. Jeigu pažvelgtumėte į komisijos pasiūlymą, tai pamatytumėt, kad poveikio vertinime padaryta išvada, kad poilsio laikas negali būti nukeltas vėlesniam laikui. Jis turi būti suteikiamas iš karto ir mums e, vadinamasis e, atlyginamasis poilsis yra būtinas. E, pasiūlyme mūsų nuomonė dar nesispindi lyčių lygybės aspektas. Darbuotojai e, gali prašyti keisti jų darbo valandų skaičių, darbo laiką. Yra išdėstyta daugybė argumentų dėl to. Europos parlamentas prie to labai aktyviai prisidėjo. Ir, žinoma, mes toliau jūsų nuomonės išvelgsim visais tais klausimais. Mm. Jeigu dabar pažvelgtumėm į tai, kas yra siūloma Europos komisijos per antrąjį konsultavimąsi, tai pamatytume, kad iš tiesų politika nepasikeitė po visų tų metų. Ir yra pateikta daug naujų pasiūlymų, e, kurie e, leistų Europos darbuotojams šiek tiek pažengti į priekį. Todėl mes nusprendėme, kad e, reikia šiek tiek pakeisti Europos e, profesinių sąjungų konfederacijos poziciją per antrasis konsultacijas ir mes sakėme dabar, kad dėrybos su socialiniais partneriais turi būti numatytos. E, dabar tokios dėrybos jau ir turėtų prasidėti. Tačiau be abejonės e, visą tai turi būti daroma po reikalingo iš ankstinio patikrinimo. Kaip sakėme, laiko, darbo laiko direktyva turi būti išsamei peržiūrėta, turi būti nutraukta ta išlygų masinio taikymo galimybė ir e, prailginti referenciniai laikotarpiai. Taip pat mes norime, kad dėl būdėjimo laiko būtų laikomas Europos Teisingumo teismo priimto sprendimo. Ačiū. E, Ačiū, o dabar žodis mažų ir vidutinių įmonių ir amatų atstovams. Ponas, ponė Olizinski. Yes. Ačiū, ponė pirmininkė, už šį pakvietimą. Šiandien atvykome aptarti šį labai svarbų darbo laiko klausimą. Norėčiau pasakyti, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jų konkurencingumui darbo laiko direktyva yra labai svarbi. Ji yra svarbi siekiant užtikrinti lankstumą ir galimybę konkuruoti. Pereidama prie diskusijų turinio, norėčiau pasakyti, kad e, reikia dėrėtis šiuo klausimu, nes šis klausimas yra ypatingai didelės svarbos socialiniams partneriams. Dėl to mes e, nusprendėme prisimti mums tenkančią atsakomybę. Peržiūrint direktyvą mes nenorėtume, kad e, ji taptų dar sudėtingesnė, nes ES ir nacionaliniai teisės aktai dar darbo laiko jau yra ganėtinai sudėtingi. Uh, Mes norėtume, kad direktyva pasiūlytų geresnės taisyklės darbo laiko srityje, kad nebūtų užkrauta papildoma biurokratinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Savo pasiūlyme dėrėtis mes išskiriame keletą su turiniu susijusių aspektų. Pirma, skubi būtinybė pasižiūrėti į ATT sprendimus ir jurisprudenciją bei teisinius neiškumus, kurie kyla įmonėms bei jų darbuotojams, ypač dėl e, būdėjimo laiko ir kompensacinio e, laisvalaikio. Taip pat dėl kasmetinių mokamų atostogų ir nedarbo išmokų. Kitas e, mums svarbus klausimas mes atsižvelgiame į komisijos pasiūlymą, yra susijęs į lankstumą ir pamatinius arba referencinius laikotarpius. Ne visos įmonės gali vadovautis vienodomis sąlygomis. Kai kurios įmonės taiko kolektyvinius susitarimus, kitos ne ir dėl tų priežasčių e, jos e, negali naudotis e, vienodais pamatiniais 12 mėnesių laikotarpiais. Šiandien po krizės labai svarbu yra tinkamai skirstyti darbo laiką pagal metus, todėl mažoms ir vidutinėms įmonėms labai svarbu turėti galimybę taikyti 12 mėnesių pamatinį laikotarpį. Dėl išlygų mūsų nuomonė svarbu E, išlaikyti galimybę taikyti išlygas. E, tačiau turėtų būti sudaryta galimybė taikyti ilgesnius e, pamatinius laikotarpius, nes tai apribotų galimybę pasinaudoti išlygomis ir tai būtų pasiekta tinkama pusiausvėra. Kodėlgi mes padarėme tokį sprendimą, kaip sakė kolegė iš Business Europe, mes taip pat norime kad būtų pasiektas susitarimas dėl bendro pagrindo. Mes norime dirbti realiamis sąlygomis ir spręsti tokius klausimus, kurios realiai galime išspręsti. Ačiū. Ačiū. Europos e, valstybės tarnybos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas ponas Richard Pū. Ačiū, ačiū, kad mane pakvietėt. E, dėkoju, kad išdėkite savo poziciją. Iš esmės mūsų pozicija kartoja Europos profesinių sąjungų konfederacijos poziciją, nekartosiu to, ką kolegė jau pasakė, išskirsiu tik keletą specifiškesnių dalykų. Dėl tų e, išlygų Aš noriu tik pakartoti profesinių sąjungų susirūpinimą, kad negalima valstybėms narėms leisti savarankiškai pasirinkti netaikyti uh, sveikatos ir saugos teisės aktų. Tik taip mes sukursime vienodas darbo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Taip pat galėčiau pasakyti, kad viena iš didžiausių problemų susijusių su uh, nesugebėjimu gyvendinti direktyvą yra ta, kad darbuotojai ir valstybės administracija nesugeba kontroliuoti, kaip tos išlygos taikomos. Ir aš galiu pasakyti, kad jeigu pradėsime realistinę diskusiją apie tų išlygų mastą, tai e, turėsime visų pirma suprasti, kad um, teisės akte yra labai didelė spraga. Europos komunikate sakoma, kad ateityje reikės geriau kontroliuoti išlygų taikymą ir ta kontrolė turės būti užtikrinta, manau, kad tai prieštarauja geresnio reglamentavimo idėjai. Mane stebina tai, kad kažkas tikisi, jog smulkus verslininkai bus patenkinti išlygų galimybę. Jeigu norim realistiškai suvokti, kaip tos išlygos taikomos, kokiuose sektoriuose ir kodėl, tai e, turime suprasti, kad uh, reikės kur kas e, didesnių biurokratinių mechanizmų. Tiek dėl išlygų. Dėl būdėjimo laiko. Profesinės sąjungos išdėsė labai aiškiai, kas joms didžiausia nerima kelia ir sakoma, kad teisingumo teismo sprendimai turi susilaukti deramo dėmesio. Mes prieštarausime bet kokiems bandymams tą sprendimą e, sumenkinti. Aš manau, kad reikėtų moderniau vertinti darbo laiką šiais laikais. Mes e, kol kas nebuvome įsitikinę tuo, kad e, darbo rinkos sąlygos labai smarkiai pasikeitė. Dėl to reikia iš esmės pakeisti direktyvą. Tai, kad nustatytas 24 valandų reikalavimas valstybės tarnyboje nereiškia, kad e, tiek pat galima reikalauti žemės ūkio sektoriuje, pramonės sektoriuje, gamyklos ir panašiai. Tie reikalavimai buvo sukurti prieš atsirandant direktyvai. Direktyva turėtų būti lankstesnė ir mums kol kas yra visai neaišku, kas e, dabar pasikeitė ir kam reikia naujų metodų. E, dėl viešųjų paslaugų, dėl būdėjimo laiko ir darbo laiko reikėtų pasirinkti naują požiūrį, kuris e, būtų susijęs su darbo valandų balansu. E, sveikatos paslaugose ypač iškyla problemų daug dėl to, kad tie žmonės dirba nepalankių metų arba dirba per daug valandų. Tai yra įsišaknyjusios problemos. Ir, kaip žinia, vyriausybės stengiasi ir toliau čia pritaikyti išlygas ir nekreipti dėmesio Europos teisingumo teismo sprendimą. Jiems tarsi atrodo, kad tas sprendimas prieštarauja e, šių laikų požiūrį į darbo laiką. Valstybės ligoninių sektoriuje yra e, atlikta E, daug e, konsultacijų ir prieš priimant sprendimus dėl šios sektoriaus turėsime atsižvelgti į tų diskusijų išvadas. Ir tikiuosi, kad socialiniai partneriai sugebės e, skirti tam reikiamą dėmesį. Dėl Lloyds e, ataskaitos, dėl poveikio vertinimo, man atrodo, kad neužtenka argumentų pagrindžiančių komisijos poziciją Ir galima sakyti, kad profesinės sąjungos reikalaus ir toliau išlaikyti tam tikrus apribojimus susijusius su sveikata darbe, pacientų saugumu ir e, darbo valandų pusiausvyrą. Jeigu pažvelgtumėte, kiek tų išlygų yra taikoma visoje Europoje, tai turėtumėme suprasti, kad e, iš esmės jos daugiausiai yra taikomos valstybėse, kurios e, prieštarauja e, dokumentams reglamentuojantiems valstybės paslaugų tiekimą. Reikia ieškoti novatoriško požiūrio į darbo valandų e, reglamentavimą ir jeigu e, išlygų taikymas bus ateityje pradėtas, bus dabar pradėtas riboti, tai ateityje bus galima visai panaikinti. Ačiū. Europos E, viešųjų. E, ponas Person. Much, Chair, for... Ačiū, ponė pirmininkė, už pakvietimą ir galimybę e, CEP vardu pasisakyti dėl darbo laiko direktyvos. Aš pasistengsiu pristatyti svarbiausius dalykus susijusius su pirmojo ir antrojo etapo konsultacijomis, taip pat pakalbėsiu apie dabartinę padėtį peržiūrint darbo laiko direktyvą. Nėra jokios abejonės, kad darbo rinka per pasarosius 20 metų labai pasikeitė, kai buvo primta pirmoji darbo laiko direktyva. Tačiau e, yra taikomi tie patys reikalavimai, kurie prieš 20 metų. Piliečių lūkesčiai dėl paslaugų e, lankstumo ir kokybės tikrai išaugo. Darbdaviai turi pasikliauti darbo jėga, kad galėtų teikti paslaugas Europoje. Tas pasakytina apie sveikatos apsaugos sektorių, taip pat apie skubes paslaugas, avarinės paslaugas ir taip toliau. CEP e mano, kad darbo laiko peržiūra turėtų remtis subalansuotų požiūrių ir siekti lankstumo tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Pagrindinis tikslas yra suteikti kokybiškas paslaugas. E, budėjimo laiko klausimas nėra labai svarbus darbdaviams. Tas pasakyta antrojo etapo konsultacijose visuomenė turi turėti galimybę gauti tokias svarbiausias paslaugas kaip švietimo, transporto, e, ugnegesių, ir taip toliau. Darbo modeliai yra atitinkami konkrečiose sektoriuose ir svarbiausia aspektai yra darbuotojų sauga ir sveikata. Mes manome, kad dabar egzistuojanti direktyva turėtų labiau reaguoti į darbdavių poreikius. Taip pat e, svarbu pasakyti, kad CEP e džiaugiasi, kad taip aiškiai komisija apibrėžia darbdavių poziciją savo antrojo etapo konsultacijose ir kitose pateiktose dokumentuose. Dėl darbo laiko direktyvos peržiūros. Po antrojo etapo konsultacijų mes tikimės pradėti dėrybas dėl direktyvos peržiūros. CEP jau pirmojo etapo metu kalbėjo apie galimybę dėrėtis tarp skirtingų sektorių ieškant bendro sprendimo. Mūsų nuomonė darbo laiko direktyva yra svarbus klausimas visai darbo rinkai, o ne paskiriems e, sektoriams. Kalbant apie dėrybų aprepti, antrojo etapo konsultacijų dokumente mes pareiškėme, kad nauja darbo laiko direktyva turėtų spręsti būdėjimo laiko ir kompensacinio atlygio klausimus, taip pat ir kitus klausimus. Mes pabrėžėme, kad dėrybų aprepti turi apspręsti patys socialiniai partneriai. Šiuo metu mes viduje CEP e vykdome diskusijas ir galvojame, kokiegi turėtų būti kiti mūsų žingsniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci beaucoup, merci. Labai ačiū, dėkoju visiems pasisakusiesiems ir iškart suteikiu žodį mūsų pranešėjai. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a <clears throat> nuestros invitados. Dėkoju. <clears throat> Norėčiau padėkoti, kad jūs pristatėte aktualią situaciją ir kokia yra pozicija dabartinėme dėrybų etape. Mums yra labai svarbu uh, patikinti, kad parlamentas atsižvelgia į sutarties e, metodą ir mes jokių būdų nesikišime į socialinį dialogą. Mes žinome, mes ieškosime sprendimo socialinių partnerių sutarimo pagrindu. Tik taip mums pavyks išspręsti šią keblę problemą. Ir išklausę šiandienos pozicijų, matome, kad jas reikia derinti. Kai kurie kalbėtojai išsakė iš tiesų labai minimalius e, reikalavimus, jų pozicija yra minimalistinė, tačiau reikia atsižvelgti į bendrą e, situaciją. Na, mes esame sukaupę tam tikros patirties ir žinome, kokių klaidų reikėtų vengti. Ir man kelia nerima tai, kad peržinčią direktyvą pamirštame sąlygas, kurios mus riboja, e, sutartis, kurias reikia atsižvelgti, kuriamis reikia remtis. Ir nepakankamai atsižvelgiama į direktyvos tikslą, tai neatsižvelgia pakankamai ir komisija, o jos tikslas yra veikata ir apsauga. Na, šiuo metu daug diskutuojama, pavyzdžiui, apie brandoninę energiją, tačiau neturint direktyvos e, šio klausimu belieka diskutuoti taip pat svarbu priimti aišku brandolinės energetikos reglamentavimą. Ir čia yra e, svarbu apibriežti tikslus, bet šiuo atveju mums yra svarbu užtikrinti darbuotojų sveikatą ir apsaugą. Todėl nuo pat pradžių svarbu nustatyti tikslus ir jie, šie tikslai dažniausiai yra antraplaniai ir jie neturėtų užgošti pagrindinio tikslo, kuris yra sveikatos apsauga. Na ir mūsų svečiai, na, jokių būdų negalima žvelgti vien į praeitį, reikia nepamiršti bendros vieningos Europos ir darbo laikas. Ši tema dažnai nagrinėjama teisingumo teisme ir Darbo laikas reglamentuojamas ES lygmenių, negalima perleisti vien valstybių e, narių kompetencijai, todėl reikia priimti teisinį e, reglamentavimą ES lygių, būtent atsižvelgti į pagrindinių e, teisių hartiją. Ir Europos lygių yra nustatytos minimalios normos, minimalų standartai. E, sveikatos ir apsaugos ir jų e, privalu laikytis ir šių standartų negalima apeiti nacionaliniu lygiu e, ir taikant įvairias nukrypti, e, le, nukrypti leidžiančias nuostatas. Jei paliksime tokią situaciją, tai teisingumo teismas ir toliau turės daugybę darbo. E, darbo laiko direktyva buvo priimta, jai pritarė valstybės narės. Taigi e, visos valstybės narės, kurios pasirašė stojimo sutartis, žinojo e, teisinį reglamentavimą, žinojo, kad egzistuoja tokie e, minimalūs standartai ir kad svarbu ne tik vidaus rinka, bet ir politinė bendruomenė. Ir negalima to pamiršti. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes visi turime pareigą laikytis sutarčių, taip pat privalome laikytis pagrindinių teisių, hartijos ir kitų teisės aktų, todėl būtina atsižvelgti ir į sveikatos ir saugos reikalavimus. ES teisingumo teismas, jos sprendimai, žinoma, yra svarbus Tačiau problema yra tame, kad teisingumo teismas priema sprendimus, bet komisija jų neįgyvendina. Komisija nuo 2003 metų neperžiūrėjo šios direktyvos ir kelia bylas valstybėms narėms, kurios netinkamai perkelė šią direktyvą. Taigi neapsaugomi darbuotojai šių valstybių. Mes žinome, kad pasinaudojam opt-out išlygomis ne visos nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę, bet komisija yra įpareigota e, valstybių narių, kurios jau keletą kartą buvo įspėtos, e, jubilas komisija privalo perduoti teismui. Tačiau mes nuolat e, girdime, kad e, tokios bylos neatsiduria teisme dėl to, kad e, suteikiamas vis dar paskutinis šansas, kad vyksta dėrybos. Ir tai mes girdime nuo 2003 metų. Taigi teisės aktų nesilaikoma ir nieko nedaroma, kad būtų laikomas iš šių teisės aktų. Na ir paskutinė pastaba na, norėčiau užbaigti optimistinę gaidą. Na, nenoriu sakyti, kad mes esame iš prigimties pesimistai, bet aš su džiaugsmu išklausiau vidutinių ir mažų įmonių e, atstovų pastabas, e, kur stengiamasi ieškoti konstruktyvaus sprendimo. Šiandieną išgirdau, kad įmonės turi būti lankščios. Žinoma, yra įvairios lankstumo formos, tai ne tik e, gebėjimas pasinaudoti išlygomis. To lankstumo gali būti siekiama ir kitomis priemonėmis reikia reaguoti į rinkos pokyčius. Na ir mūsų diskusija jokių būdų negali tapti ideologinio pobūdžio diskusija. Kaip minėjau, yra pagrindinių teisų hartija, kuri nustato e, ilgiausią darbo lauko, e, laiko trukmę ES e, lygių. <clears throat> Europos parlamentas jau yra atkreipęs dėmesį į šią direktyvą ir aš tikiuosi, kad, mes, kad mums pavyksta rasti sprendimą. Mes jau esame e, pateikę pasiūlymą ir labai svarbu atsižvelgti ir į įmonių interesus. Nu, ir nors dažnai sakoma, kad yra nepakankamas reglamentavimas, bet taip nėra. Na ir dar dėl būdėjimo temos. manau, kad būdėjimo problemą galima išspręsti ir kitaip, o ne nevykdant teisingumo teismo sprendimų. Į, tai gali būti sprendimai priimti ir direktyvos pagrindų, ir sektorinių pagrindų. ir negalime bendrai sakyti, kad mums reikia daugiau lankstumo. Na ir dabar jau tikrai baigsiu. Nemanau, jog būtų naudinga, bandant spręsti problemą, bandyti atsukti laiką atgal, kai dar nebuvo e, pagrindinių teisų hartijos ar kitų. E, e, a, ar kai nebuvo teisingumo teismo sprendimų. Jei mes nenorime, kad būtų ES, kad, ne, kad nenori, nenorime, kad egzistuotų tarptautinė e, darbo organizacija, tada, tada mes tikrai nerastume e, kelio vedančio į sėkmę, greičiau būtų atvirkščiai. Um, žinau. Ačiū, ponė pranešėjau. Aš nepavydžiu jūsų, e, tiems, kurie kalbės po jūsų. E, du iš kalbėjusių kalbėjo tą pačią temą. Toliau ponė Šriuter. Na, aš suprantu pranešėją ir suprantu jo reakciją, tačiau Ir tai, ką mes išgirdome iš komisijos, tai yra tikra provokacija mūsų komitetui ir parlamentui. Ir todėl pranešė sureagavo taip emocingai. Komisija savo pranešime nei karto nepavartojo savokos e, sauga darbo vietoje. Ir komisija taip pat nei karto nepaminėjo e, apie nepaminėjo parlamento pozicijos, e, o tokia pozicija egzistuoja, o ši pozicija yra susijusi su šios direktyvos teisiniu pagrindu. Ir e, komisijos rašytinėse pastabose iš šitų rašytinių pastabų matyti, kad uh, E, jei žmonės važiuoja degant raudonam šviesoforo signalui, tai tiesiog reikia išjungti tą šviesoforą, o e, pėstieji jiems grėsia pavojus gyvybei. Taigi panašiai yra ir su šia direktyva. Svarbiausia e, sveikatos apsauga ir apie tai nekalbama. Taigi mums reikalingas teisinis reglamentavimas, kuriuo siekiama sveikatos apsaugos, o būtent su šitomis opt-out nuostatomis išlygomis šio tikslo nesiekiama. Ir mes nebejojame šios direktyvos turiniu ir jos apsaug, teikiama apsauga, tačiau e, mums svarbu išsaugoti jos teikiamą apsaugą ir kaip tai įgyvendinti. Tačiau šis apsaugos pobūdis, apsauga kaip tikslas yra labai svarbus ir jokių būdų čia negalima nusileisti. Ir jeigu nustatytas maksimalus darbo laikas, e, E, negalima jo viršinti. E, to mes negalime, negalime leisti, kad taip atsitiktų ES. Ir tikrai mums būtina rasti sprendimą. Ir kaip mes tai padarysime, e, parodys ateitis, kaip pašal, pavyks pašalinti šias nukrypti leidžiančias nuostatas, jų taikymą. Ačiū. Merci. Ačiū. Ponas Tabori, o po to Tomas Man. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát nem állítom azt, hogy optimist. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad išklausęs partnerių ir kolegų nuomonių, tapau optimistiškesnis, netapau optimistiškesnis, tapau tik tai skeptiškesnis net labiau skeptiškės, negu būdavau iki šiol. Mes akivaizdžiai matome, kad yra interesų, vertybių konfliktas. Aš jau daug kartų girdėjau, kad reikia iš naujo kažką kurti, bet nėra, sakoma, sukurta daug pakankamai naujų dalykų ir visi bandymai kažką pakeisti. Uh, bus sėkmingi tik tiek, kiek ir anksčiau tokie panašus bandymai būdavo. E, labai daug yra teikiama tokių e, stebėtinų humanistinių pareiškimų, bet e, Business Europe atstovė kalbėjo gana konstruktyviai. Ji pareiškė, kad reikėtų bent jau pabandyti išsiaiškinti tuos aspektus, kuriuose įmanoma pasiekti pažangos. Be to, reikėtų sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriuose galima pasiekti konkrečios pažangos. Jeigu mes tą pažangą pasieksime, tada galėsime toliau dirbti. Kadangi mes e, keliame tokio pobūdžio klausimus, tai reikėtų nepamiršti e, tų klausimų detalių, smulkmenų. Čia glūdi labai daug interesų, kurie tarpustavėje prieštarauja. Turiu galvoje Europos institucijų interesus, nacionalinių institucijų interesus, niekas nebėra aišku, kur baigėsi kompetencijų ribos, kaip galima pasiekti pažangos e, ir kam reikia išsamesnių teisės aktų, kurios kategorijos reikalauja ypatingo dėmesio, ar tai yra tie vadinami autonominiai darbuotojai, ar tie ne, netikri autonominiai darbuotojai, kaip, kas bus su manim, kai aš sirksiu, kai pasimsiu nemokamas ar mokamas atostogas. Ne viskas yra pakankamai aiškiai apibriešta ir ES lygių priimti apibrėžimai prieštarauja vienas kitam. Tai paketas, kurį reikėtų e, ištirti per lyginamąsias studijas. Taip galėtume giliau susipažinti su problemomis, kurio, su kuriomis susiduria nepriklausomi žmonės, nepriklausomai dirbantys žmonės. Dažnai jie yra traktuojami kaip etatiniai darbuotojai, tačiau formaliai jie yra um, individualūs verslininkai, kurie patys rūpinasi savo profesijai taikomomis e, sąlygomis. Mes uh, matome, kad sukurti reglamentai kol kas nesuteikia pakankamai gairių valstybėms narioms, kaip reikėtų dirbti. Todėl reikėtų galvoti, kaip e, e, geriau galėtume reglamentuoti, pavyzdžiui, būdėjimo laiką. Problemos turėtų būti išspręstos, tačiau dažniausiai žmonės tengiasi tiesiog tų problemų išvengti. Dar vienas sritis, kuri kelia man susirūpinimą nors e, tai nėra naujas dalykas. Europos Sąjunga siekia fleksi saugumo, lankstaus saugumo, nori sukurti darbo rinką, kuri būtų lankstesnė. E, buvo pradėta diskusija dėl e, strategijos 2020 ir sakėme, kad tokiu būdu ES rinka taptų konkurencingesnė ir lankstesnė. Mes nesakome, kad e, tai nepavyks, bet e, neatsitiktinai yra tiek daug valstybių, kurios taiko tas opt-out išlygas. Yra kitų valstybių narių, kurios labai kūrybiškai žvelgia į e, šių dokumentų taikymą ir, mm, rengia, ir randa savo sprendimus. Lankstaus darbo E, sąlygos skirtingai valstybėse narėse yra sukūriamos, lankstaus darbo laiko sąlygos. E, šiuo klausimu sprendimai yra priėmėmi bendro sprendimo prieimimo procedūra, todėl ir mes, parlamentas, turime dalyvauti šiame procese. Jeigu 16 valstybių narių nusprendžia laikytis pozicijos, kuri neatitinka mūsų pozicijos, tai kaip galima tikėtis gero rezultato? Manau, kad mes jau turėtume nusileisti. Turime siekti kompromiso. Pasiektasis dabar kompromisas buvo labai skausmingas, bet e, manau, kad reikia imtis dar daugiau pastangų. Kol kas mūsų šiandienos diskusija neįkvėpė ir aš net nežinau, kaip mes galėsime pasiekti tą rezultatą. Baigdamas, galėčiau pasakyti, kad mano nuomonė geriausias sprendimas būtų skatinti valstybės narės, o ir mus pačius, sukurti labai aiškias gairias sritims, kurios dar nėra reglamentuojamos. Ir mums reikėtų aiškesnių e, gairių, kaip darbo laikas turėtų būti paskirstomas, kaip darbuotojų sauga galėtų būti užtikrinta. Yra vienas rytis, kurioje galėjome pasiekti susitarimą, bet e, manau, kad e, mes tik tai bereikalo e, sukurtume daug triukšmo ir galiausiai ta diskusija baigtųsi žlugimu. Turiu galvoje minimales sąlygas. Čia manau, mes vargiai kokiu rezultatu galėsim pasiekti. Konsultaciją reikia pradėti e, su visuomenė ir reikia būti kūrybiškiams ir ryštingiems, kad galėtume pasiekti praktinių rezultatų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Tomas Mann, o po to ponas Kerk. E, Dėkuoju, pirmininkė. Pone Vernik minėjo, kad e, visa tai mums jau pažįstama ir žinoma, Na ir kolegos, e, visi kolegos sako, kad ne, mes nepasistumėjome pirmin, e, kad aštuonis metus vyksta e, tos pačios diskusijos, procesai kartojasi. Tačiau valstybėse narėse patirtis yra labai skirtinga ir nenorima bendro požiūrio. Taigi pagrindinės sąlygos yra, tai sveikatos apsauga ir sauga. Ir, žinoma, tikrai nėra lengva. Business Europe sako, kad nereikia nieko keisti, kiti sako, kad reikia išsamei peržiūrėti e, direktyvą. Na ir tos opt-out išlygos sakoma, kad, reikia, kad jas reikia išlaikyti, kad valstybės narės jas e, taiko. Ir vėlgi e, kiti mano, kad jas reikėtų panaikinti, tai rodo ir teismo sprendimai. Na, kai kurie mūsų e, kolegos dalyvavo svarstymę ir iš tiesų buvo bandoma ieškoti e, kompromisų, buvo nutiesti tiltai, tačiau, e, na, jie e, nebuvo ilgalaikiai. Žinoma, mes stengiamės pasistumėti pirmin. Pone Vernek, jūs E, nurodėte e, lyčių lygybės klausimą, pavyzdžiui, e, ligoninių srityje seselės, slaugės. Na ir iš tiesų, ligonėse retai matome vyriškus veidus, tačiau ten dirbančios moteris yra pakankamai stiprios ir užsigrūdinusios ir dirba vyriškus darbus. Kitas klausimas kurį adresuoju Silver iš komisijos. Žinoma, vyksta konsultacijos, tačiau noriu pastebėti, kad po konsultacijų tie, kurie e, buvo konsultuojami, jaučiasi e, sutrikę ir Taigi, kaip pasiekti, kad šis konsultacijų procesas iš tiesų būtų naudingas? Na ir kolega Cerkas taip pat pas, kalbėjo apie būdėjimą ir šią temą aš taip pat domėjausi ir mačiau praktinius aspektus. Ir Ir čia svarbu taip pat opt-out išlygos. Ir jei mes e, numatysime daugiau lankstumo e, atskiruose sektoriuose, atskiruose sritise, žinoma, e, išlaikant bendras pagrindinės sąlygas, ar taip mums nepavyks pasiekti daugiau e, lankstumo ir taip sutarti su mūsų socialiniais e, partneriais, ar tai nebūtų teisingas kelias, nepaisant visų pesimistinių nuotaikų. Taigi mes E, tikrai norime žengti pirmin. Žinoma, šis socialinis dialogas neįsprendžia visų e, problemų, tačiau lankstumo reiktų siekti. Ačiū. Toliau, pir, ponas Karkar, paskui Grimadiliai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sakė, kad 16 valstybių vis dar nori taikyti išlygas. Tai nėra blokuojanti e, dauguma, kaip kad mane mūsų komitetas praeitįje. Man džiugu buvo išgirsti, kad e, išlygos turi būti išlaikytos. Jeigu 16 valstybių narių nori išlygų, tai mes turėtume kalbėti apie tokias išlygas. Valstybės narės turi pačios savo pozicijas dėl užimtumo ir aš manau, kad jos turėtų turėti galimybę tęsti savo taikomą praktiką. Kitas klausimas, kurį noriu kelti, ponė pirmininkė, yra susijęs su būdėjimo laiku. Labai konkrečiai norėčiau kalbėti apie būdėjimo laiko poveikį e, medikams. E, pavyzdžiui, tai netaikytina sunkvežimių vairuotams, nes jų darbo laikas labai aiškiai reglamentuojamas. Ar jūs žinote, kad Junktinėje karalystėje keletas šimtų gydytojų pasitraukia iš darbo. Jie pradėjo dalyvauti klinikiniuose bandymuose. Ir tada jie turėjo nutraukti savo mokslus, nesukaupę pakankamai patirties ir negalėjo baigti mokslų. Tie gydytojai, e, stažuotojai negalėjo pasiekti kitų aukštesnių pozicijų. Jie tiesiog mokėsi, klausėsi ir asistavo kitiems gydytojams. Ir iš tiesų tai sukelia problemų tiek jiems patiems, tiek ir jų pacientams. Mes praradome keletą šimtų gerų jaunų gydytojų. To negalime toleruoti. Tai tikrai nėra gerai, kalbant apie visuomenės ir kitų gyventojų saugą ir sveikatą. Ačiū. Steven Hughes, Madame Dely. Pone Dely, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti profesinių sąjungų atstovams Bet aš nesuprantu, kodėl e, yra reikalingos tos išlygos. Iš tiesų, kam? Kokiame pasaulyje mes norim gyventi? Jeigu mes turim dirbti daugiau, kad mažiau uždirbtume, tai kažkai ir pasieksim to, ko norim. Be to, tai e, blogina sveikating, darbo sveikatingumo būklę. Tai kam tada mums ir dirbti bei gyventi? Antras dalykas. E, sakoma, kad reikia nustatyti minimalius šios direktyvos taikymo kriterijus. Bet e, prisiminkime, kad 15 valstybių jau dabar tos direktyvos nesilaiko. Man atrodo, kad iš tiesų čia yra jaučiamas atotrukis nuo realybės. Be to reikėtų gerbti tai, ką teisingumas nusprendžia. Teisingumo teismas priemė sprendimą ir jo reikia laikytis. Man šiandien yra aišku, ir manau svarbu jums visiems priminti, ponas Serkas apie tai labai aiškiai kalbėjo, kad e, sveikata ir saugumas turi būti bent jau šios direktyvos centrinė gyja. Negalima jokių apibendrinimų iš to išvedinėti. Steven Hughes, o paskui ponas Kristinsen. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš linkiu socialiniams partneriams geriausios kloties, nors man atrodo, kad pirmiausia reikėtų susidėrėti dėl dėrybų masto, nes atrodo, kad čia jūsų nuomonės labai smarkiai išsiskiria. Toliau, labai trumpai norėjau kalbėti dėl to, kad reikia lankstumo. Buvo pasakyta, kad jeigu pažvelgtume į direktyvą, tai pamatytume, kad ten jau dabar yra nustatyta labai daug išlygų atskiriems sektoriams, atskiroms profesijoms. Aš šiame komitete dirbau 10-mečio pradžioje, kaip ši direktyva buvo priimta pirmą kartą. Ir tada dėrybose dalyvausios valstybės narės buvo pasiryžusios direktyvą sukurti kuo lankstesnė. Todėl ten nustatytos taisyklės dėl referencinių laikotarpių, todėl numatytos tos konkrečios išlygos 17 e, straipsnėje, kaip kad buvo pačioje pradžioje. Yra pateiktas visas pasiūlymų paketas tarybai. Kaip sakė Tomas e, man, e, tai jau yra padaryta. Ir mes siūlėme, kad reikėjo tuo metu jau pratesti referencinį laikotarpį, tada profesinės sąjungos mūsų kritikavo. Ir to nepakako, nes paprasčiausiai labai daug valstybių narių, įskaitant ir manoji, neturėjo bet ko, jokios e, darbo laikų reglamentavimo sistemos. E, norėjo valstybės narės palikti e, darbo laiko sistemą lankščią. Ir um, pasirašant darbo sutartis, patys darbuotojai turėjo susitarti dėl to, koks buvo jų, jų darbo valandos. Aš manau, kad tas pats ir dabar valstybėse narėse e, tebe dominuoja. Pakartosiu tai, ką sakė pirmininkė. Taip, komisija yra sutarčių sargas. Nuo 2003 metų mes e, apie šią direktyvą kalbame. Ir ar tiesa yra ta, kad komisija gali tik taikyti pavienę pažeidimų procedūrą atskiroms valstybėms narėms. Galbūt e, gerbiamas komisijos atstovas mums e, paaiškintų, ką komisija gali padaryti, kai valstybės narės pažeidinėja direktyvą. E, Junktinės karalystės įstatymė yra numatytas teisės principas vadinamasis teisminė peržiūra. Ir e, tam tikra institucija gali paprašyti teismo, kad jis išaiškintų, ar įstatymas yra pažeistas vienu ar kitu atveju. Ar nėra tokio pats mechanizmo ES, ar komisija galėtų patikrinti teisingumo teisme, ar yra pažeidimų, kai yra kokiu nors esminiu netitikimu tarp uh, Um, amžinos išlygos taikymo, pritaikant vieną ar kitą įstatymą. Nes matome, kad į šį komitetą ateina labai daug vis naujų ir naujų žmonių ir jie turbūt yra pritrenkti apie tai, apie, dėl to, apie ką mes čia diskutuojame. Sakom, kad reikia sveikatos ir saugumo įstatymo, bet 16 valstybių narių jo nenori taikyti. Taigi atrodo, kad tokio įstatymo sukūrimas yra absoliuti nesąmonė. Ar yra koks nors mechanizmas, kaip, nari, kaip komisija galėtų patikrinti, ar valstybės narės laikosi nusaitų įstatymų, ar galima kreiptis į teismą? Madame Blinkin. Kristensen, po to Blinkevičiūtė. Tak for det, øh, fru formand, og tak til par. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju socialiniams partneriams už jų pastabas. Na, aš esu šiek tiek e, sunerimęs ir nervingas, kadangi situacija iš tiesų yra e, aklygatvėje. Taigi matome paradoksą. Komisija norėtų, kad būtų padedama toms valstybėms, kurios nesilaiko teisės aktų. Mes tai nenorime sukurti geresnio pasaulio e, tiems e, darbuotojams, numatantiems maksimalų darbo laiką ir tinkamą apsaugą priešingai. Jei socialiniai partneriai ir parlamentas, siekdamas įnešti savo indėlį, e, sprendžiant būdėjimo problemą, kasmetinių atostogų problemą, reikėtų nustatyti aiškiai sritis, kuriuose būtina dirbti ilgiau nei 48 valandas. Kokio, kokie tai sektoriai, kokios sritis, kur reikia taip ilgai dirbti? Uh, Madame Linkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš e, galvoju, kad buvo labai svarbu įtraukti šį klausimą į mūsų komiteto darbo atvarkę ir matyti tikėjomės, kad e, bus tam tikra pažanga e, dėrybose, konsultacijose dėl darbo laiko direktyvos. Ir išklausim šiandien socialinius partnerius, aš esu labai dėkinga E, įvairios nuomonės yra ir jų tarpe, nes vieni e, gina vienas pozicijas, kiti gina kitas pozicijas ir, kaip suprantu, kol kas surast bendro kompromisinio sprendimo bus baisiai sudėtinga. Todėl, kad tai paliečia kiekvieną iš mūsų dirbantį žmogų skirtingose 27 valstybėse. Nuo pat 2004 metų, kada mano valstybė Lietuva įstojo į e, Europos Sąjungą, man irgi dirbant socialinės apsaugos ir darbo ministre teko šitoj srity daug dirbti, vedant dėrybas ir konsultacijas Lietuvoje su mūsų socialiniais partneriais ir iš tikrųjų kiekvieną kartą reikėjo ieškoti tam tikro kompromiso, nes e, pasakyt, kad na, tau teks dirbti viršvalandžius, kad bus galima susitarti e, su darbdaviu darbuotoju, kuris visą laiką yra silpnesnioji pusė, yra labai sudėtinga įtikinti. Ir tikėtis, kad bus rezultatas tikrai neįmanoma. Todėl Mes turime vertinti, kaip šiuo metu kinta darbo laiko struktūra, e, koks vaidmuo šio laikiniai visuomeniai, kaip šis veiksnys gali iš esmės įtakot mūsų užsibrieštus dešimtmečio tikslus. Be abejo, darbuotojų sauga ir sveikata išlieka mums pagrindinių prioritetų ir čia neturėtumėm ginčytis. Nemažiau yra svarbu darbo ir šeimos suderinimas, ar lieka tam iš tiesų laiko, ar yra tam galimybės. Tačiau mes turime vertinti ir šiolaikinės darbo rinkos sudėtingumą, darbo rinkos dinamiką ir pagaliau, kaip aš minėjau, šalių narių specifiką. Vienoks požiūris ir darbo laiko reguliavimą gali būti šalyje, kur yra darbo jėgos trūkumas. Kitoks, kur yra tas darbo jėgos perteklius. Pagaliau, ne visose šalyse yra vienodas ir socialinių partnerių galimybės įtakoti darbo e, sąlygas. Reikėtų gerbti ir atskirų darbuotojų norus, kuriems galimybė lankščiau nustatyti savo darbo laiko panaudojimą yra svarbi jų gyvenimo e, sudėtinė dalis ir tikslas e, pasiekti tai. Ir tiesą sakant, man susidaro toks įspūdis, kad kažkam yra labai naudinga, kad mes daug, daug metų nepasiekėm jokio e, sprendimo. Tegul tai lieka retorinių klausimų, kam yra naudinga tie nesureguliuoti sprendimai ir teismo sprendimų nevykdymas. Ačiū, aš norėčiau pateikti du klausimus mūsų svečiams. Pirmiausia, aš suprantu, kad jūs bandysite pasiekti susitarimą tarp socialinių partnerių. Ir aš norėčiau paklausyti Business Europe, ar jūs taip bandote sutaupyti laiko Nes man e, atrodo, kad socialinių partnerių dėrybų tikslas iš tiesų nėra susijęs daug su realybė. E, ne, labai nedidelė tikimybė, kad jums pavyks dėl ko nors susitarti. Tai kam tada tos dėrybos reikalingos? Antras dalykas. Kalbėjome apie sektorinį požiūrį. Aš manau, kad tas požiūris dabar yra labai aktualus ir mes galėtume jį pasirinkti, bet kokia yra tikimybė, kad iš tiesų taip bus daroma ir kokia tikimybė, kad jis bus atmestas. Jau penkiom minutėm vėluojam, jūsų yra labai daug, aš žinau, kad visi nori pasisakyti, taigi kiekvienam jūsų suteiksiu žodį po dvi su pusę minutės. Na, po tris minutės daugiausiai. Pradėsime atbulinę tvarką. Pirmiausia, ponas Andres Person. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpas komentaras iš mano pusės. Dėkuoju visiems komiteto nariams už išsakytas pastavas ir mintis. Norėčiau sutelkti dėmesį į porą klausimų. Pirmiausia, grįšiu prie to, apie ką jau anksčiau kalbėjau, būdėjimo laikas. Jis labai rūpi e, valstybiniams darbdaviams, nors aišku turim ir daug kitų problemų. Buvo pasakyta, kad galbūt atsiras galimybių rasti sprendimą. Mums toks sprendimas yra gyvybiškai svarbus. Pažiūrėsim, ar mums pavyks tai padaryti. Aišku, yra ir kitų aktualijų kurias čia galėtume aptarti. Dėl tos išlygos opt-out. Mes savo atsakymę sakome, kad manome, jog nereikia <clears throat> nutraukti opt-out sistemos taikymo. Ir jeigu būdėjimo laiko problema bus išspręsta, tai mūsų nuomonė bus galima sumažinti opt-out taikymo mastą. Apie tai kalbėjo daugelis pasisakiusiųjų, bet kadangi dabar laiko man skirta labai nedaug, aš nebekomentuosiu tą temą. Jau sakiau, kad konsultacijų pirmajame etape e, pasisakėme už sprendimus, dėl kurių susitarė visi sektoriai. Ir dabar mes laikomės optimistiškos nuomonės ir tikimės, kad dėrybas pradėsime palankiai mums. Nesakau, kad bus lengva susitarti. Be abejo, bus labai sunku. Bet mes e, labai tikimės, kad bent jau pabandysime pasiekti susitarimą. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Ponas Richard Pond. Thank you. Uh... Ačiū. Pabandysiu į porą konkrečių klausimų atsakyti. Akivaizdu yra tai, kad nepaisant direktyvos, dar apie 20 milijonų Europoje dirba daugiau negu 40 valandų per savaitę. Vadinasi, egzistuoja labai didelė grėsmė ir sveikatai, ir saugumui, ir pozityviam darbo ir šeimos gyvenimo suderinimui. Ir tai jokių būdų neužtikrina lyčių lygybės. Jeigu mes ir toliau išlaikysime tą ilgų darbo valandų kultūrą, tai e, mes e, nesugebėsim išspręsti problemų susijusių su lyčių lygybė ir asmeninio bei profesinio gyvenimo suderinimo. E, labai daug buvo kalbama apie būdėjimo laiką. Tai yra vienas iš svarbiausių faktorių nulemenčių opt-out egzistavimą. Aš žinau, kad labai daug valstybių taiko tas išlygas, bet mes nežinome, kokiu mastu jos yra susijusios e, su e, praktika, kiek praktiškai tai yra taikoma. Daugelėje valstybių labai nesmarkiai. Dažniausiai tie, tas opt-out išlyga yra taikoma tik tai būdėjimo atveju. Ir jeigu bus išspręstos būdėjimo laiko problemos, tai išlygų problema savaime išnyks. Ir galiausiai E, turime nepamiršti, kad sveikatos ir e, saugumo e, teisės aktai yra susiję būtent su šiomis visomis sąlygomis. Ačiū. Pone Lilijan Valosinskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo pateikti trys klausimai. Pirmiausia, e, išlygų klausimas, žinoma, yra galimybių sumažinti jų taikymo mastą. Pirmiausia, kaip sakyta, sureglamentuojant būdėjimo laiką ir prailginant referencinį laikotarpį iki 12 mėnesių. Ir tai turi būti daroma ne kolektyvinėmis sutartimis, o nacionaliniais teisės aktais. Antras dalykas, apie kurį kalbėjo ponas Serkas, e, tai yra darbo laiko reglamentavimas. Europos parlamentas apie tai nuolat kalba ir ankstesnėse dėrybose tas klausimas buvo labai aktyviai aptariamas. Mes labai džiaugiamės, kad parlamentas pritarė mūsų pozicijai. Antras aspektas - e, juridinė bazė dėl sveikatos ir saugumo. Visiškai sutinkame, kad direktyva yra teisinė bazė ir būtent ši direktyva turi būti taikoma, kad būtų užtikrinta darbuotojų sveikata ir saugumas. Tačiau nepamirškime naujų darbo būdų, naujų lankstaus darbo metodų. Tam e, e dažnai mūsų bendrovės turi keistis globalizuotame šio laikinėme pasaulyje. Jau ponas Kristensen kalbėjo, kad yra sektorių, kuriuose reikia dirbti ilgiau negu 48 valandas per savaitę. Ir mes nekalbam, ar tų valandų turi būti daugiau ar mažiau. Mes kalbam apie tai, kaip yra skaičiuojamos tas darbo valandos ir per kokį laikotarpį jos yra skaičiuojamos. Nes yra bendrovių, kurios, kurių, bendrovės, kurių darbuotojai turi dirbti ilgiau negu 48 valandas, bet paskui tas laikas yra kompensuojamas kitų metų. Yra bendrovių, kuriuose tas laikas, ta laiko riba nėra siekiama. Bet su susibalansuoja viskas ir išeina gerai. Ačiū. Madam. Pone Viki Varnek. Um, well... Ačiū. Dėl kolektyvinio e, sektorinių dėrybų ar tarp sektorinių dėrybų. Mes visuomet pasisakėme už tas kolektyvinės dėrybas e, taikomas įvairiems sektoriams. Mes pasisakome už išsame peržiūrą ir už tai, kad kuo daugiau klausimų svarbių visiems darbuotojams būtų paliesta. E, ponas man, man tiesiogiai uždavė klausimą dėl lyčių lygybės. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie darbo ir uh, šeim, šeiminio gyvenimo suderinimą tiek moteriams, tiek vyrams ir atsižvelgti atitinkamus e, straipsnius. Žiūrint į skaičius, matome, kad e, jeigu šeima susilaukia vaikų, tai tokiu atveju vyrai dirba daugiau, o moteris e, mažiau. Ir tuomet kyla klausimas, ar tai yra savanoriška, kad vyrų darbo laikas didėjo, moterų tuo metu sumažėjo. Dėl pamatinių referencinių laikotarpių mes dar nežinome, koks yra bendras vaizdas. Darbdaviai skirtingose sektoriuose mums dar nėra pateikę aiškios nuomonės, kiek reikia prailginti tuos referencinius laikotarpius. Mes manome, kad direktyva numato tam tikrą lankstumo laipsnį, taip pat numato galimybę dėrėtis kolektyviniu pagrindu tose sektoriuose, kuriuose tai yra reikalinga. Ačiū. Į Madame Rebeka Smith. Pone Rebeka Smith. Ačiū, dėkoju komiteto nariams už išsakytas pastabas ir klausimus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, e, Kai kurie kalbėtojai tą taip pat pabrėžė ir mes visiškai pritarėme, kad direktyvos pagrindas yra užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Tai yra aiškus dalykas. Akivaizdus direktyvos tikslas turi toks ir likti. Tačiau Business Europe mano, kad lankstumo aspektai, kurie yra numatyti direktyvoje, išliktų, kad įmonės galėtų juos pritaikyti ir tokiu būdu apsaugoti darbuotojų saugą ir sveikatą. Buvo užduotas klausimas E, susijęs su tuo, kad buvo bandyta peržiūrėti direktyvą, e, peržiūrėti kasmetinės mokamas atostogas, e, būdėjimo laiko klausimą. Ir tai yra klausimas komisijai, kodėl nebuvo imtasi tolesnių veiksmų. Mums atrodo, kad peržiūros metu buvo nagrinėjami ne tik tie klausimai ir didelis klausimų spektras apsunkino dėrybas. Dėl to Dabar mes norėtume dėmesį sutelkti į keletą klausimų, kad neatsidurtume tokioje situacijoje, kokioje atsidūrėme šiek tiek anksčiau. Ponas Serkas, manau, sakė, kad labai svarbu nekurti naujas problemas, o spręsti egzistuojančias problemas. Mes visiškai tam pritarėme. Mes manome, kad jeigu peržiūra apims platesnį spektrą, tai gali sukelti sunkumų uh, ir kliūčių darbuotojams, darbdaviams ir socialiniams partneriams. Gali kirti sunkumų dėl autonominių darbuotojų, šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo ir taip toliau, nes šiuose srityse tarp darbuotojų ir įmonių jau yra rastas geras sutarimas. Taip pat buvo pasakyta, kaip svarbu yra ieškoti bendrų sąlyčio taškų. E, Business Europe mano, kad dirba konstruktyviai ir bando ieškoti sprendimų skubiems klausimams. Dėl laikotarpio ir terminų, ponė pirmininkė, aš tikrai negaliu Jums dabar pateikti konkretaus atsakymo. Jūs taip pat klausėte, kodėl Business Europe pasisako už dėrybas pirmojo konsultacijų etapo metu. Mes turėjome kitokią poziciją, dabar mes manome, kad šis klausimas turi būti spręstas tarp socialinių partnerių. Mes turime bandyti ieškoti išeities būtent tais skubiais ir svarbiais klausimais. Ačiū. Dėkui, o dabar dar kartą suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui ponui Arminto Siba. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar jau pabandysiu atsakyti į jūsų klausimus pradėdamas nuo Tomo mano. Kiek rimtai mes vertiname konsultaciją su socialiniais partneriais? Išvardiname visą eilę galimybių savo komunikate. Jeigu pakankamai daug socialinių partnerių iš abiejų pusių susitars nors su viena tų galimybių, tai net nebejokite, kad komisija tą galimybę ir patvirtins. Bet rasti bendrą kalbą yra gana sunku tarptų dviejų pusių. Mūsų tikslas yra ne tik rasti aukso vidurį, Mes norim, kad viskas būtų aišku, kad nuostatos būtų suprantamos ir kad jas būtų galima įgyvendinti. Bet dabar e, susidarė tokia situacija, kai dauguma konsultacijoms teigiamų klausimų labai e, netitinka socialinių partnerių nuomonės. E, žinoma, per konsultacijas turi būti kalbama ir apie poveikio vertinimą, kuris buvo atliktas prieš teisėkuros akto pasiūlymą. E, Galiu pasakyti, kad kol kas Europos komisija nėra pateikusi jokio poveikio vertinimo. Komisija paskelbė rezultatus studijos, kuri buvo atlikta išorinių konsultantų. Poveikio vertinimas dar bus tik pateiktas. Jis bus paskelbtas tada, kai komisija teiks pasiūlymą teisės aktui. Dėl pažeidimų. Kadangi tapo aišku, kad direktyva nebus peržiūrima, komisija pradėjo pažeidimų procedūrą su tomis valstybėmis narėmis, kurios akivaizdžiai pažeidinėja teisės aktą. Šiuo metu yra pradėtos tokios 34 bylos su septyniomis valstybėmis narėmis ir e, Čia buvo priimtas įspėjimo laiškas, buvo pateikta argumentuota nuomonė ir netgi buvo perduota teismui. Ir galiu pasakyti, kad socialinėje srityje tai yra turbūt pagrindinis teisės aktas, kur tiek daug pažeidimų daroma. Kai kurios valstybės narės savo teisės aktus peržiūrėjo, todėl jų nebereikėjo e, teikti teismui. Taip atsitiko, pavyzdžiui, su nuostatomis dėl kompensacinio polsio laiko. Ir mes dabar e, žinome, kad yra nustatyta, kad bet kokioje darbo vietoje daugiau kaip aš 8, 18 valandų negali būti dirbama. E, valstybės narės, sureaguodamas į pažeidimą, pakeitė savo teisės aktus, todėl mes jų nebegalime e, bausti. E, pateiktas klausimas dėl to, ar komisija gali kvestionuoti e, teismo sprendimą. Ne, mes to negalime daryti. Tai būtų hartijos pažeidimas. Mes tiesiog nustatome pažeidimą, pradedame pažeidimo procedūrą ir perdodame tą bylą teismui. Ta gali daryti bet kuris pilietis ar bet kuri institucija. Pagal 22 straipsnį, aišku, iškyla klausimas, kada tie uh, tų išlygų taikymas atitinka ar netitinka Hartijos 31 straipsnį. Tada komisija pradeda nagrinėti, ar yra pažįsta direktyva ar Hartija. Puiku, dėkoju už tokį pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Suprantu, kad mūsų laukiantis darbas yra nelengvas. Socialiniai partneriai turbūt nusipelno mūsų palinkėjimo kuo geresnės sėkmės, kuo didesnės sėkmės, kad būtų galima susitarti dėl kuo geresnių sąlygų. Ir jūs galite būti tikri, kad parlamentarai e, e bus jūsų pusėje nagrinėjant šį dosiją. Šį darbo tvarkės punktą baigiame. Ir dabar pereiname prie provincijos derosa pranešimo dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities. Nagrinėsime pakeitimus. Pone Derovsa, žodis Jums. Uh, uh... Labai ačiū. Greitai žmonės išsiskirstys. Čia turbūt visi skuba tie, kurie nori lėktuvų suspėti. Yes, well, thank you. Um, Kągi, ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiame pranešime kalbame apie socialinių paslaugų e, visuotinės svarbos ateitį. Ir e, pats pavadinimas reikalauja kad e, mes suprastume, kaip tos paslaugos keisis, kaip jos evoliucionuos. Tai turime daryti atsižvelgdami į sutarčių reikalavimus, į subsidiarumo principo taikymą, į valstybių narių atsakomybę apibrėžiant e, tokias paslaugas visų pirma. Ir po to, e, aišku, mes galėsime Europos mastu apibrėžti, kas yra visuotinės svarbos socialinės paslaugos. E, Vienas iš e, dalykų, kuriuos turime padaryti galvodami apie tokių paslaugų ateitį, yra e, dėmesys tiems, kurie teikia paslaugas ir tiems, kurie naudoja paslaugas. Į jų interesus turime atsižvelgti. E, mes gana plačiai tarėme su visomis suinteresuotomis pusėmis rengdami šį pranešimą. Taigi, kyla klausimas. E, ar galima pripažinti socialinės paslaugas kaip visuotinės svarbos paslaugas. Ir tas klausimas yra teikiamas valstybėms narėms. Pagal Europos teisės ir sutarčių apibrėžimą, kurį patvirtino Europos teisingumo teismas, e, tokios visuotinės svarbos paslaugos dažniausiai yra apibrėžiamos kaip ekonominės paslaugos ir neekonominės paslaugos. Taigi, tas e, ekonominių ir neekonominių paslaugų ir interesų apibrėžimas yra gana sudėtingas, gana slidus. Šis rytis yra e, labai įvairiapusiška. Valstybės narės skirtingai vertina visuotinės reikšmės socialinės paslaugas, bet, kaip žinia, jos turi tokią teisę. Tačiau tai turi būti daroma nepažeidžiant ES sutarčių ir ES teisės aktų, dėl kurių pačios vyriausybės yra susitarusios. Bet šis rytis yra labai kompleksinė, kaip sakiau. E, naujo, naujai susidariusiose ir pranešime apibrieštose sąlygose, kurias aš vadinu finansinė, bankinė krizė ir panašiai, e, papildomas spaudimas yra sukurtas tokioms paslaugoms ir jų finansavimui. Be to, Dėl Lisabono sutarties šiek tiek pasikeitė padėtis. Dabar galioja platesnis 14 straipsnis, kuriame yra iškiau apibrėžiamos valstybių narių atsakomybės rytis. Taip pat egzistuoja 26 protokolas. Taryba, komisija ir parlamentas visos es institucijos susitarė, kad reikia užbaigti vieningą rinką Ir čia atsiveria labai plačios diskusijos dėl valstybės paramos ir viešųjų pirkimų. Taigi, tais klausimais jaučiamas tam tikras judėjimas. Ir labai svarbu, kad mes, galvodami apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas, pasinaudotume šią galimybę ir galbūt pakoreguotume problemas, kurios iškilo beteikiant tokias paslaugas, jas finansuojant. Ir turbūt daugeliui atrodo, kad Europos e, teisė ES bando tarsi kištis į tų paslaugų tiekimo mechanizmus. Šiame kontekste aš e, ir bandžiau suformuluoti šį e, pranešimą. 37 pastraipos, tik keturios konstatuojamosios dalis, bet 285 pakeitimai. Taigi bus gana nemažas darbas pabandyti sutraukti tuos pakeitimus ir parengti suprantamą pranešimą, kuris e, būtų vis tik esminis pranešimas. Aš nenoriu sukurti gražios kalėdų eglutės, kuris pranešimo, kuris švitėtų e, gražiais žaisliukais ir lemputėm. Mes norim, kad tai būtų konstruktyvus pranešimas. Nebereikia švaistyti laiko daugiau. Pastaraisiais metais e, mes matėme, kad vyko daug diskusijų, birželio mėnesį baigė, baigėsi diskusija, buvo priimta dokumentų, bet jie nieko nereiškia. E, visi pateikti pasiūlymai išbraukti tekstą yra susijęs su ištisų pastraipų išbraukimu, todėl aš nesutiksiu, kad taip būtų. Kiekviena pastraipa yra su tikslu įrašyta. Kiekviena pastraipa atspindi realybę ir konstatuoja faktus. Ir jeigu norim kažką išbraukti, tai bus negerai. Tai nėra politiniai pareiškimai, tai yra faktų konstatavimas. Ir aš esu pasirengęs su tų pakeitimų autoriais pasitarti ir išsiaiškinti, kas jiems rūpi, kodėl jie nori išbraukti ar vieną kitą pastraipą. Galbūt aš galėsiu juo interesus atspindėti vienai par kitaip. Aš nebandau primesti savo politinės pozicijos šioje srityje. Aš noriu, kad būtų sukurta uh, pamatinė direktyva, pamatinis 14 e, direktyvos reglamentas. Aš nesiūlau kažkokio specialaus Europos teisės akto dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų. Mm, plačiaja prasme. Aš noriu išsiaiškyti, identifikuoti probleminės rytis. Kaip mes galime spręsti Europos teisėje iškylančias problemas ir kaip mes galime užtikrinti gerą paslaugų kokybę ir jų tiekimo kokybę. Taigi, tai yra pirmas dalykas, kurį aš norėjau pasakyti. Aš labai norėčiau, kad būtų pasiektas plataus masto konsensusas dėl esminių dalykų. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, turime daug pasiūlymų susijusių su teksto papildymu. Dabartiniam savo pasisakymę aš turbūt negaliu komentuoti visų 285 pakeitimų ir nenurodinėsiu konkrečiai, kuris pakeitimas yra apie ką. Tikiuosi, kad per artimiausias porą savaičių susijęsiu su kolegomis ir bandysiu uh, surasti kompromisinę formuluotę. Uh, Taigi yra siūloma papildyti tekstą. Kai kuriuos papildymus galiu priimti, kai kurie pakeitimai bando tiesiog pakeisti mano formuluotės. Mm, aš galiu su tuo sutikti. Tiesą sakant, kai kurie pasiūlymai pateikia kur kas geresnės formuluotės, negu aš pradiniam tekste sukūriau ir aš tikrai jas priimsiu. Tačiau manau, kad E, vis tik turėsiu išklausyti e, pakeitimų autorių paaiškinimų. Viename pakeitime yra siūloma panaikinti e, tokių paslaugų reikšmę mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ne aš tokį pasiūlymą teikiau. Verslo draudėjai siūlė tokias nuostatas įtraukti, nes jie sako, kad socialinės paslaugos yra nepaprastai svarbios mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų veiklai. Ir aš norėjau, kad tai būtų atspindėta šiame pranešime, tačiau yra parlamentaras, kuris siūlo tai išbraukti. Ir aš su tuo kolegas norėčiau atsisėsti ir pasiaiškinti, ką jie galvoja ir ko nori. Mm, tai padarysiu individualiai. Tai yra tik pavyzdys, kaip sakiau, ir aš čia dabar neketinu leistis į detalės. Yra pakeitimų, kuriuos iš principo galiu priimti, nors man formuluotės turbūt ne, nelabai patinka. Ir galiu pasakyti, kad mm, tai galėsime sureguliuoti per kompromisinį tekstą. Viena iš problemų, vienas iš klausimų, kuris susilaukė daug pakeitimų ir pasiūlymų išbraukti tekstą, buvo susijusi su aukšto lygio suinteresuotų pusių darbo grupės įsteigimu. Dėkoju poniai Bastos už tokį pasiūlymą, mm, ka, už pasiūlymą, kad būtų sukurta alternatyviai observatorija, stebėjimo institucija. Man visai nesvarbu, kaip ta institucija bus vadinama. Aš tai vadinu darbo grupe. Jūs e, galit sukurti pavadinimą, kuris atspindėtų dinamiškumą, bet man atrodo, kad observatorija to dinamiškumo neatspindi. Uh, Bet tai nėra tikroji problema. Tikroji problema yra, kur mes nueisime nuo šio klausimo diskusijų, eidami prie konkrečios pažangos, prie konkrečios naudos piliečiams. Europos komisija savo dokumentuose siūlo, kad šį klausimą reglame, e, spręstų socialinės apsaugos komitetas. Šyrit naujasis socialinės apsaugos komiteto pirmininkas e, pareiškė, kad taip nebus. Jis šyrit labai aiškiai davė suprasti, kad, konsult... kad jie yra konsultacinė tarnyba 27 valstybių narių ir komisijos atstovai, o ne politinė institucija. Ir jiems visai nesvarbu, ar tai bus observatorija, ar e, aukšto lygio darbo grupė. E, Man atrodo, kad reikia sukurti tokią instituciją, kuri būtų politinė ir kuri sugebėtų pasiekti konsensusą ir prastumti pakeitimus. Socialinės apsaugos komitetas dėl daugelio priežasčių, kurias aš įvardinu pranešime, nėra tinkama institucija tam e, žinoma, tas komitetas suvaidins tam tikrą vaidmenį, kuriant tokią darbo grupę ar observatoriją. Labai svarbu vaidmenį. E, nes e, E, tam komitetui labai rūpi socialinių paslaugų ateitis, bet tai nėra ta institucija, kuri e, galėtų pasirūpinti dokumentų įgyvendinimu. Taigi tiek aš įžangai galėčiau pasakyti, kalbėdamas apie pakeitimus. Aš tikiuosi, kad per savaitę, dešimt dienų galėsiu jau išplatinti kompromisinių tekstų e, projektą ir tada aš pažiūrėsiu, kaip e, kolegos sureaguos, galėsiu susėsti su šešėliniais pranešėjais, e, žmonėmis, kurie teikia pakeitimus ir aptarti, ką jie nori parašyti. Ir manau, kad po keturių, penkių savaičių mes vėl galėsim čia sugrįžti ir gal net šešių savaičių prireiks, kad galėtume balsuoti po 4-5 savaičių galėsim iš esmės aptarti, kokias išvadas galim padaryti ir kaip baigiamą į variantą galim suformuoluoti. Ačiū. Euh, Ačiū, ponė Dėly, po to ponė Bastos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau. Ačiū už atliktą darbą. Tiesa ta, kad diskusija yra labai karšta Tačiau iš tiesų šie klausimai turės labai rimtų padarinių pagal tai, kaip jie bus sureguliuoti. Mes tengiamės labai aktyviai dirbti srityje, kuri yra iš esmės techninė, ne tiek politinė. Mes suprantame, kad socialinės paslaugos yra įvairia pusės, kompleksinės, ten dalyvauja labai daug suinteresuotų pusių, socialinio, ekonominio, e, socialinės ekonominės ryties pusių. E, Ir mes suprantame, kad Europoje reikia sukurti tekstą, kuris būtų visuotinai taikomas. Ir tas tekstas turi būti pagrystas e, visų norinčių prisidėti nuomonėmis. Europos komisija e, turi parengti dokumentą, kuris skatintų realią socialinę pažangą. Kovo mėnesį e, diskusijoje jūs pasakėte, kad suprantate visą tai, nes iš esmės diskusija dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų uh, turi e, sukurti mūsų kompromisą. Ir mes, jeigu galime, turime stengtis viską supaprastinti ir tuo pačiu diferencijuoti skirtingų paslaugų e, e, teikimą, reglamentavimą. Pone pranešėjau, aš manau, kad jūs labai gerai pristatėte savo pakeitimus, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 19 e, 119 pakeitimą ir 246 pakeitimą, e, kuriame yra kalbama apie skirtingus e, paslaugų tiekimo centrus. Bastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um, começo por agradecer ao relator, Francis de Ross. Dėkoju. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Rosa na, tema tikrai yra sudėtinga. Pirmiausia, atsižvelgiant į dabartinės socialinės ir ekonominės sąlygas. Jau nuo 2007 metų Europos parlamentas seka situaciją, ypač po Ferreros ataskaitos. Vis daugiau dokumentų pateikiama šią temą. Todėl E, aš taip pat e, turėjau perskaityti daugybę dokumentų ir pateikiau 200 pakeitimų. E, tema tikrai yra labai kontroversiška. Nenorėčiau pasikartoti, tačiau tai tema, kuri yra labai svarbi politinė ir ideologinė prasme. Ir Šios ideologinės ir politinės tendencijos puikiai atsispindi pateiktuose pakeitimuose. Aš, būdama EPP frakcijos šešėlinė pranešėja, <clears throat> tai norėčiau išvengti tokių ideologinių diskusijų. Ir jei pranešėjas yra prieš pakeitimus, kurie siūlo e, kažką tai išbraukti ir nėra e, pasirengimo plėtoti atvirą diskusiją, nemanau, kad mums pavyks sutarti. EPP e frakcija pateikė nemažai pakeitimų, kuriuose siūloma išbraukti atskiras dalis. Na, mes siekiame kompromiso ir tikrai norėtume e, su pranešėjų e, padiskutuoti dvišalių pagrindų. Ir mes jokių būdų nenorėtume e, sugriauti pranešėjo tikslų Na, ir manau, kad ši tema yra labai svarbi mums visiems ideologinė prasme, socialinė ir ekonominė prasme ir būtina stiprinti e, glaudesnį bendradarbiavimą. Ir būtent dėl to aš ir pateikiau savo pakeitimus. Ir tai taip pat yra, taip pat iš mūsų pas, pakeitimų matyti, matyti, kad šis rytis patenka į valstybių narių kompetenciją, svarbu e, artumas su piliečiais ir visuotinės svarbos paslaugos turi būti visuotiniai prieinamos ir šis instrumentas, e, šiam instrumentui turi būti skirtos pakankamos finansinės lėšos, Tokie yra mūsų tikslai ir šių tikslų mes siekiame jau senai. Ir kaip tik todėl mums visuotinės svarbos paslaugos yra labai svarbios. Kadangi jos tokios e, svarbios, šį klausimą reikia svarstyti labai atsargiai. Ir šiandieną tikrai nėra uh, tas momentas, kai reikia ginčytis dėl apibrieščių, laikas tikrai tam netinkamas, tačiau manau, kad labai yra svarbu taip pat dėl bendros rinkos svarbu atskirti visuotinės svarbos socialinės paslaugas ir ekonominės paslaugas. Ir šią temą mes taip pat pateiksime pakeitimus. Mums labai svarbu apibriežti e, šias paslaugas, tačiau svarbu pripažinti, kad jos yra teritorinių vienetų kompetencijos srityje. Na, dėl stebėjimo centro, stebėjimo institucijos, manau, tai atitinka ir komisijos pirminę poziciją, kai buvo deramasi dėl šio pranešimo. yra labai svarbu stebėti, kaip plėtojasi šios paslaugos, svarbu stebėti teritorinių vienetų lygmenį ir čia mums svarbu kaupti informaciją apie gerasias praktikas, lyginti šią informaciją Todėl mes taip pat siūlome e, tokį stebėjimo centrą. Taigi, e, pabaigai norėčiau pasakyti, kad aš tikrai norėčiau dvišalių pagrindų e, pasikalbėti apie šį pranešimą ir norėčiau paprašyti pranešėjo nebūti per daug atkaklių ir būti lankščių dėl pakeitimų. Pone Harkin. Ačiū. Norėčiau atsiprašyti dėl to, kad Žanliuk Benami, mūsų šešėlinis pranešėjas, negali dalyvauti posėdėje, paprašė manęs jį pakeisti. Labai bendrai iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad 285 pakeitimai rodo, kad klausimas susilaukia didelio susidomėjimo. Taip pat tai atspindi politinių grupių skirtumus. Aš pažįstu pranešėją, aš esu įsitikinusi, kad jam tikrai pavyks rasti sutarimą, jeigu tokį apskritai įmanoma rasti. Taigi keletas šešėlinio pranešėjo pastabų. Jis sako, kad visi sutarė, kad taisyklės reikia patikslinti. E, jis mano, kad tikslas turėtų būti priderinti ir sutaikyti subsidiarumo principą su valstybių narių ir ES atsakomybė ir pareigomis. Todėl mes turime galvoti, ar teisinis pagrindas yra pats geriausias sprendimas. Kai kurie kiti svarbus klausimai yra tokie. Dėl pirmo punkto galima rasti kompromisą, tai yra gan paprasta. Čia kalba eina apie e, apibrieštis, apie visuotinę uh, visuotinę prigimtį, bankininkistės paslaugos ir taip toliau. Kai kurie kiti punktai reikalauja didesnio dėmesio. Pavyzdžiui, septintas punktas ir pelno maksimizavimas, didinimas e, atsižvelgiant į VSSP. Dėl aštunto punkto visi sutarė, kad reikia jį patikslinti ir pranešėjas mano, kad galima rasti čia kompromisą. Tas pats dėl dešimto punkto, vienuoliktas punktas bus šiek tiek problematiškesnis Vieni pasisako už biudžeto didinimą, kiti prieš biudžeto e, didinimą. Tas pats pasakytina ir apie 13 punktą, 16 punktas dėl Europos savidraudos draugijų statuto. Ten galima rasti sutarimą šešėlinio pranešėjo nuomonę. 17 punktas. Šešėlinis pranešėjas. Čia kalbama apie valstybės pagalbos taisyklės, viešųjų pirkimų taisyklės. Jis mano, kad uh, Čia reikėtų laukti ir atsižvelgti į Europos komisijos naujus komunikatus, taip pat apie pirkimo taisyklės ir ribos nustatymą bei viešųjų e, pirkimų taisyklių derinimą. Taip pat mano, kad aš dėl 18 punkto galima rasti kompromisą E, čia kalbama apie kriterijus, skirstant ekonominės ir neekonominės paslaugas. Tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra užtikrinti, kad paslaugų teikėjai užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą. Taip pat šešėlis pranešėjas mano, kad reikėtų kurti daugia šalia darbo grupę ir tiksliai apibriežti jos narystę ir įgaliojimus. Taigi šešėlinis pranešėjas mano, kad šį e, dokumentą dar galima būtų patobulinti ir šešėlinis pranešėjas tikisi, kad bus įmanoma rasti e, kompromisus. Dėkuoju dabar, pane Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, iš tiesų aš noriu e, padėkoti pranešėjui Derosą, jis atliko labai didelį darbą, parengė sudėtingą pranešimą ir aš noriu palinkėti, kad būtų surasti kompromisą ir, ir, ir pranešimas tikrai būtų priimtas. Ir e, savo pakeitimais norėjau papildyti, papildyti kai kurias svarbias pranešimo nuostatas ir pasiūlyti išplėsti jų taikymo sritį ne tik socialiniam paslaugom, bet visom bendro intereso arba kitaip vadinam viešosiom paslaugom. E, turiu meni tai nuostatos dėl paslaugų priskirimo ekonominėms ir neekonominėms kriterijų išaiškinimo E, vidaus metodo įtvirtinimo pozityvioje ES teisėje. Iš ties, matyt, vieną Europos teisingumo teismo sprendimų juk e, nepakanka, norint garantuoti teisinį apibrieštumą e, ir tų paslaugų ir tų paslaugų teikimą organizuojančiom institucijom. Dar vienas pakeitimas papildo labai gerą nuostatą, kurioje yra pabrėžiamas e, socialinių paslaugų specifinis pobūdis. E, pirmame punkte išties teisingai nurodina, kad šios paslaugos yra specifinis dėl specifinių ir labai individualių poreikių žmonių, kuriems jos yra teikiamos. E, tačiau reikia nepamiršti, jog ir tų paslaugų teikėjai taip pat turi labai didelę specifiką tai ir savanorių, ir labdaros organizacijos, ir begalė kitų tipų įvairių e, įstaigų, organizacijų bei asmenų. Ir paslaugų e, teikėjų specifika ir kyla iš to, kad socialinės paslaugos ir ypatingai jų e, teikimas nepasiduoda rinkos logikai, nes yra nepelningos. Tačiau būtent nuo paslaugų teikėjų ir nuo to, kokias sąlygas jiems sudarysime organizuoti savo veiklą, E, priklausys ir šių paslaugų kokybė bei testinumas. Ir paskutinis iš pateiktų pakeitimų, kurio norėjau pasiūlyti pabrėžti, kad būtent darbuotojų dirbančių socialinių paslaugų sektorėje įvaizdis bei darbo sąlygos turi būti gerinamos. Tik tokiu būdu galėsime pritraukti pakankamai darbo jėgos į sektorių, kuris ateitie didės, e, plėsis dėl e, demografinių problemų, dėl visuomenės bei darbo organizavimo pokyčio. Ir iš viso širdies e, linkiu pranešėjų tikrai rast, rast kompromisą, nes darbas atliktas jūsų yra labai didelis. Merci, monsieur le rapporteur. Thank you very much. Uh... Pranešėjas. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems dalyvausiems diskusijoje. Norėčiau tiesiog patikinti visus, kad uh, tikrai sieksiu rasti sutarimą. Mano tikslas yra platus sutarimas dėl šio pranešimo. Jau pačioje pradžioje sakėme, kad yra įvairių būdų sutarimui rasti. Svarbiausia mums yra turinys. Šiandien išklausiau įvairių nuomonių ir tiesiog noriu iš karto pasakyti, kad mūsų komitetas turi parengti tokį pranešimą, kuris sukurtų vertę paslaugų tiek teikėjams, tiek ir naudotojams. Ir tas mūsų pranešimas turėtų būti naudingas tiek Europos komisijai, tiek ir valstybėms narėms taikant pokyčius šioje srityje. Tai nėra teisėkuros pranešimas, tai yra nuo savos iniciatyvos pranešimas, bet kuriuo atveju jis turės poveikio šių paslaugų raidai. Iš tiesų, Aš visuomet siekiu diskusijų, man patinka išsamei aptarinėti klausimus. Tačiau siekiant sutarimo tarp politinių frakcijų ir siekiant Europos parlamento pritarimo reikia renkti atviras išsames diskusijas. Dėl to aš noriu kaip galima anksčiau pateikti kompromisinių pakeitimų projektą, kad kolegos galėtų kreiptis į mane dėl uh, tolesnių veiksmų. Nežinau, ar dar kažką galėčiau pridurti. Tiesiog džiaugiuosi išsakytomis pastabomis. Nenorėčiau, kad jums susidarytų įspūdis, kad mano parengtas pranešimo projektas nebegali būti patobulintas. Iš tiesų, visi komiteto nariai gali savo indėliu prisidėti prie geresnio pranešimo projekto. Ir aš tikrai sieksiu diskusijų būdu pagerinti pranešimo projektą, kad projektas būtų geras, kai dėl jo bus balsuojama komitete gegužės mėnesį. Ačiū. Ačiū pranešėjų. Ir jūs turite daugiau negu mėnesį tam, kad susidėrėtumėte dėl to gražaus kompromiso. Gegužės 24 diskutuosim o balsuosim 25. Dabar pereiname prie pono Kosos pranešimo dėl neįgaliųjų asmenų judumo ir įtraukties. Ir 2010-2020 metų Europos neįgalumo strategijos. Nagrinėjame pranešimo projektą. Prašom žodis Jums. Köszönöm szépen a szót. Kedves elnök asszony, kedves... Labai ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tai labai svarbus man momentas, nes aš ir pats esu neįgalus, todėl noriu parengti pranešimą skirtą neįgaliesiems. Dar kartą norėčiau padėkoti už visą man suteiktą paramą. Dėkoju už visus mano pastangų įvertinimus. Ir aš e, norėčiau dabar trumpai pristatyti savo dokumentą. Man labai svarbu yra sukurti tvarę, subalansuotą humanistinę visuomenę valstybės narės turėtų ne tik ratifikuoti jungtinių tautų konvencijas, e, reglamentuojančias neįgalių žmonių teisės ir jos papildomus protokolus, bet ir suderinti e, savo teisės aktus su Europos strategija, kuri yra palankiniai galiesiams žmonėms. Be to e, reikia tuos veiksmus suderinti su Europos strategija. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie struktūrinius fondus. Antra, turime e, sutvarkyti e, visus paketus susijusius su lygiomis teisėmis. Trečias dalykas - reikia atsižvelgti neįgaliųjų žmonių e, teisės, e, galimybės tiksliau e, viešosiose vietose. Aš norėčiau išskirti keletą jautrių momentų, kad strategija būtų darni. Šiame pranešime mes turime pagalvoti apie visos Europos neįgaliųjų problemas. Reikia sukurti vertingas, e, ž, vertingas žmogaus teisų neįgaliesiems e, žmonėms suteikimo sistemas. ES yra vos ne 4 milijonai neįgaliųjų, todėl reikia ieškoti galimybių, padidinti jų užimtumo galimybės ir e, rasti būdų pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Tie žmonės turi turėti lengvesnę prieigą prie komunikacijos priemonių. E, reikia surinkti statistiką vieningą visoje Europos Sąjungoje, kad mes lygindami duomenis galėtume užtikrinti vienodas galimybės visiems neįgalėsims visoje Europos Sąjungoje. Be to reikia atsižvelgti į demografinius pokyčius. Kągi aš noriu tuo dokumentu pasakyti? E, visi neįgalėjai, skaitant ir vyresnio amžiaus žmonės, turi turėti galimybių naudotis naujoviškomis priemonėmis. Turime investuoti į neįgaliųjų žmonių ateitį. Galiausiai turime kovoti su skurdu tarp tokių žmonių. Ir tai, žinoma, pagerins neįgaliųjų žmonių gyvenimo sąlygas, nes, kaip žinia, e, procentiškai e, skurdžių žmonių skaičius tarp neįgaliųjų yra didžiausias. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas jau daug kartų yra kalbėjęs už neįgaliųjų žmonių interesus. Priimta daugybė rezoliucijų. Tos rezoliucijos e, pagrindė mano pranešimą. Tai jisai tvirtino tą pranešimą, jos tikrai man buvo labai naudingos. Tačiau šiame pranešimo projekte aš stengiuosi dar ryštingiau reikalauti, kad valstybės e, daugiau dėmesio skirtų šiais ryčiai. Aš esu atsakingas e, ir už vieną nevyriausybinę organizaciją, todėl labai daug dėmesio skiriu nevyriausybinio organizacijų veiklai. Nuo kovo 30 dienos aš su nevyriausybinėmis organizacijomis labai plačiai konsultuojosi, uh, ir gaunu labai daug atsakymų ir reakcijų iš tų nevyriausybinio organizacijų. E, palaikau labai gerą ryšį e, su jomis E, taip pat kaip ir su šešėliniais pranešėjais, kurie sutinka su tuo, kad būtų įtrauktos nevyriausybinių organizacijų nuomonės į šį pranešimą. Nes tų organizacijų nuomonės tik pagerins dokumentą, kurį aš rengiu. Aš, esu, aš pasitikiu tų organizacijų nuomonėmis ir tikiuosi, kad birželio pabaigoje pranešimas e, bus patobulintas ir tenkins visas politinės frakcijas. Mm bet, bet taip pat jis galės palengvinti neįgaliųjų žmonių gyvenimą. Taigi, tik kolegos, tikiuosi jūsų visų paramos. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš esu paskirta socialdemokratų frakcijos šešėlinė pranešėja ir pirmiausia noriu tikrai padėkoti pranešėjui už gerą parengtą dokumentą ir iš mūsų uh, labai gerą bendravimą. Mes bent porą kartų jau buvom susitikę iki šios dienos aptarti šį pranešimą, todėl tikiuosi ir gero rezultato. Ir iš tiesų pranešės gana taikliai išskyrė neįgaliųjų judumo didinimo svarbą, naikinant ir fizinės, ir socialinės kliūtis neįgaliesiems naudotis viešaisiais pastatais, viešosiom paslaugom. Uh, Taip pat tikrai pritariu principo aplinka visiems taikymui bei konkretesnės strategijos dėl negalios įgyvendinimo tiek ES mastų, tiek e, nacionalinių lygmenių. E, ir vis dėlto noriu pateikti keletą pastebėjimų. Tai pirmiausia, didžiausios kliūtis neįgaliųjų įtraukimui į visuomenę tai yra labai didelis neįgaliųjų tarpe nedarbo lygis, prastas užimtumo lygis. O neįgaliųjų nedarbas atsiranda dėl jų e, nepakankamo pasirengimo darbo rinkai. rinkai. Da, dėja, dar yra nemažai atvejų, kai neįgalų žmonės negali lankyti mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, e, nes jos neturi neįgaliesiems tinkamų mokymo programų, neturi parengtų specialistų, galiausiai mokymo įstaigos nėra pritaikytos neįgalių vaikų ir jaunuolių poreikims. Taigi mokymo įstaigų neprieinamumas, mokymo e, paslaugų tinkamų neįgaliesiems nebuvimas yra vienas iš pagrindinių neįgaliųjų atskirties e, priežasčių. E, be to, kiekvienoje valstybėje narėje būtina įvertinti neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, jiems integruotis į darbo rinką pasinaudojant Europos socialinio fondų, plėtot aktyvios darbo rinkos politiką. Ir mes turim sukurti tokią sistemą, kuri skatintų neįgaliuosius eiti dirbti, o darbdaviams sudarytų e, palankęs sąlygas kurti darbo vietas žmonėms e, su negale. Todėl mes turim taisyti tą įstatyminę bazę, kurioje paliktos diskriminuojančios nuostatos, kad žmogus su negale yra nedarbingas. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad vis dar tinkamai neveikia, neįgyvendinama valstybėse narėse neįgalaus asmens asistento pozicija. E, kuri leistų padidinti galimybę neįgaliesiems, pavyzdžiui, ar tai būtų sutrikusio intelekto žmonės, ar kurtieji, ar aklieji, įsitvirtinti ir darbo rinkoje, ir realiam gyvenime. Be to mes turim skatinti valstybės narės negalę traktuoti ne vien kaip fizinį sutrikimą, kas e, šiuo metu yra daroma daugelie šalių, bet daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams. Pavyzdžiui, du neįgalus žmonės turinčius tą pačią negalę gali būti visiškai skirtingam ligmenyje ir turėti visiškai skirtingų poreikių ir skirtingas galimybės. Pavyzdžiui, vienas iš jų gyvens kaimo vietovėje, jis negalės gauti socialinių paslaugų, bus tiesiog e, na, neintegruotas ir tikrai neturės lygių galimybių. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, jog būtina suteikti visą reikalingą informaciją ir pagalbą šeimoms, kuriuose yra e, neįgalieji, kuriuose auga neįgalus vaikai. Ir mes turim pereiti nuo priežiūros institucijose, stacionariuose institucijose, prie priežiūros negalių ir paslaugų teikimo bendruomeniniam lygmenį. E, šiam tikslui e, būtina numatyti struktūrinių fondų lėšas, Ir taip pat šalis narės turi e, numatyti savo valstybinių fondų lėšų panaudojimą naujos socialinės infrastruktūros sukūrimui ir pritaikymui darbuotojų apmokymui, asmeninės pagalbos finansavimo schemams skatinti. Ir e, taip pat skatinti sudaryti profesionaliems slaugytojams, neįgaliųjų slaugytojams e, e, deramas darbo sąlygas ir be to mes turim tikrai remti šeimas, bei tuos artimuosius, kurie slaugo negalę turinčių žmonės. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, jog labai svarbu žmonėms su negale užtikrinti būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamas gyvenimo ir priežiūros sąlygas globos institucijose, užtikrinti ir gerbti juose gyvenančių neįgalių žmonių teisės ir laisvės. Dar noriu atkreipti dėmesį vieną problemą, ta, kad valstybių narių ir visos ES institucijų vykdoma e, neįgalių integracijos politika yra e, nesuvienodita ir labai nenuosekli. Bandoma išspręsti daugybę problemų, tačiau tuo pačiu integracijos procesas vyksta labai lietai. Ir dažnai mes neieškom integracijos kliučių priežasčių, bet bandom kovoti su pasiekmėm. O kuomet mes panaikinsim kliūtis neįgaliųjų judumui ir prieinamumui, išsispręstų tikrai daugelis kitų problemų. Neįgaliųjų socialinės izolacijos, diskriminacijos, nedarbo ir kitos problemos. Ir baigdama pateiksiu vieną pavyzdį iš realaus gyvenimo, kurį man pateikė aklų ir supnaregių organizacijos nariai. Kaip visi žinom, Briuselėje yra mini Europos parkas, kuriame yra demonstruojamos įvairių Europos šalių pastatų kopijos. Akliesiems taktilinis objekto apžiūrėjimas yra nepaprastai svarbus. Praėjusiais metais aklieji ir silpnaregiai galėjo pačiupinėti šiame e, parke eksponuojamos objektus. Tačiau šiais metais buvo pranešta, kad dabar jau akliesiems liesti tų modelių negalima. Tiesiog uždraudė kažkodėl tai. Deja, kai tiek daug kalbam apie informacinės, fizinės aplinkos prieinamumą negaliesiems, kaip turėtumėm vertinti šitą situaciją Briuselėje. Ačiū. Monsieur Csavauri. Köszönöm szépen, elnök asszony, magam is azok közé tartom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš buvau vienas iš tų parlamentarų, kurie labai daug dėmesio skiria neįgaliesiems ir kurie skatino, kad toks pranešimas būtų rengiamas. Be abejo, reikia stengtis išvengti, papulti į e, spastus, kai mes e, šnekam apie labai daug numatomų veiksmų, bet iš tiesų nieko negalim padaryti. Aš tikiuosi, kad ponas Koša išvengs tokių populiarumo spastų ir nepapuls į tą e, lengviausią tiekėjimo srautą. E, jis e, turėtų iškirti gyvybiškai svarbius klausimus, tokius kaip žmogaus teisės, kova su diskriminacija. Ir be to būtina paminėti tai, kas yra numatyta ES sutartyse. Pavyzdžiui, neįgaliųjų asmenų problemų e, interpretavimas ar traktavimas kaip galimybė investicija į ateitį. E, Europos ateities strategijos turėtų būti palankesnės žmonėms su negale. E, ten yra siūloma naudingų priemonių. Ir galiu pasakyti, kad šis pranešimas taip pat yra labai naudingas, labai realistiškas ir atspindi bendrus mūsų e, pageidavimus. Aš jūs skatinu, aš jūs remiu ir labai džiaugiuosi dėl to, kad e, sugebate susitarti su kitomis frakcijomis. Ir atrodo, kad bus pasiekti reikalingi tikslai. Mes galim didžiuoti šio pranešimu. Pone Harkin, paskutinė. Ačiū ir sveikinu pranešėją. Kaip, e, ką tik sakė ponas Sori, jis e, aptarė čia visus svarbiausius klausimus. Mūsų šešėlinė pranešėja yra Lizlin, ji paprašė, kad aš keletą žodžių jos vardu pasakyčiau. Bet prieš tai darydama ir e, nepapildydama jos komentarų, kalbėdama savo vardu, norėčiau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas šią problemą vertina ES 2020 strategijos kontekste. Ir e, taip pat aptaria darbo vietų e, iniciatyvą čia. E, prisiminkime, pažvelkime jo devintą pastraipą. Ten sakoma, kad e, daugiau duomenų turi būti surinkta apie neįgaliuosius, pa, apie paslaugas teikiamas neįgaliesiems Ir vienas iš mūsų tikslų yra sumažinti skurdo mastus. Tačiau jeigu žmogus turi negalę, tai tikimybė patekti į skurdą yra kur kas didesnė bendrai e, negu kitiems, e, kitoms gyventojų grupėms. Galbūt e, reikėtų galvoti ir apie skaičių palyginimą ir pažiūrėti, kaip mes galim geriausia padėti žmonėms, kurie turi negalių nepapulti į tos skurdo spastus. Dėl to, ką ponelin norėjo pasakyti. E, Jis sako, kad ši ilgalaikė strategija yra labai svarbi, nes e, leis realizuoti dabar jau prisimtus ES įsipareigojimus kovojant su diskriminacija dėl neįgalumo. Mes e, visi esame suinteresuoti, kad ši strategija būtų sėkminga. Visoje ES gyventojai labai greitai sensta ir mes e, galime neretai susidurti su negalės ilgame gyvenime. E, E, todėl geriausia būtų sukurti tokį reglamentą, apie kurį čia kalbame e, jau dabar. Svarbu, kad strategija būtų teisingai suformuluota ir visi mūsų įsipareigojimai e, lygiavertiškai traktuoti visus piliečius turėtų būti gyvendinti. Belgija šių metų pradžioje pasirašė ES Junktinių tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių ir mes labai sveikiname, kad toks žingsnis žengtas. 11 valstybių narių atsisakė tokią deklaraciją pasirašyti. E, reikalingas toks lyderis e, taryboje, kad būtų paskatinamos visas valstybės elgtis vienodai. Ir tada visi piliečiai ES galės naudotis prekiamis ir slaugomis, kurios yra prieinamos ES. E, Pone Lin sveikina komisijos pasiūlymą ypač tai, kad ten Junktinių tautų konvencija paminima ir 2000 metų lygių teisų direktyva. Taip pat yra paminimas mm, Europos Sąjungos mm, E, galimybių patekti prie visuomeninių e, pastatų e, dokumentas. Aš žinau, kad šis pasiūlymas yra labai gerai rengiamas ir kad buvo padarytas reikalingas išvados dar prieš pradedant, pa, padarant, pradedant konsultaciją su nevyriausybinėms organizacijomis. Galiausiai ponė Lin sveikina poną Kosą ir kitus parlamentarus. ES neįgaliųjų konfederacija jau pats skelbė savo poziciją ir papra, e, ponia Lin prašo, kad į tas išvadas būtų deramai atsižvelgiama visose frakcijose. Ačiū. Ponas Kauša. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus pasisakymus. Jūs e, mane tik patikinote, kad aš einu teisingų kelių. Ir aš labai atvirai galiu pasakyti, kad e, kai pradėjau dirbti su šiuo pranešimu, e, mano galvoje sukosi daugybė idėjų. Supratau, kad laukia ilgas darbas ir e, jau tada supratau, kad neišvengiamai reikės tarti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir jau dabar galėčiau pristatyti jums ilgą jų sąrašą stengiamės išskirti ir aiškiausius tikslus ir išlikti realistais. E, stengiamės e, atsižvelgti ES strategijas ir jomis pagrysti mūsų dokumentą. Dėkoju visiems kalbėjusiesiems, kurie paminėjo, kad svarbiausia yra gerbti e, neįgaliųjų žmonių teisės Be to, neįgaliai žmonės nusipelno pagarbos visuomenėje. Antra mintis e, susijusi su duomenų rinkimu. Aš laikausi nuomonės, kad ES neturėtų kištis į e, šios ryties reglamentavimą, kol nėra surinkti reikalingi duomenys apie neįgaliuosius žmonės valstybėse narėse nes e, kol kas mes nežinome, kiek neįgaliųjų gyvena valstybėse narėse. O kol tokių faktų neturime, mes negalime tiems žmonėms padėti europietišką politiką. Taip pat aš manau, kad demografiniai pokyčiai e, vaidina labai svarbu vaidmenį. Šiuo pranešimu aš norėjau parodyti, kad e, E, socialinės sistemos patirs nepaprastai didelę naštą, kadangi vyresnio amžiaus žmonėms reikia kitokio pobūdžio paslaugų. Labai daug dėmesio skiriu e, taip pat neįgaliųjų prieigai prie prekių ir produktų. E, viešoji rinką. E, dėl jos labai daug yra diskutuota. Dar vienas klausimas, kuris nebuvo paminėtas. E, daugiau dėmesio reikėtų skirti užimtumo klausimui, atviro užimtumo klausimui. Taip pat yra labai svarbu užtikrinti tokių žmonių apsaugą darbo rinkoje. Labai daug neįgaliųjų žmonių negali dalyvauti atviroje darbo rinkoje. Bet vis tik tai reikia rasti būdų jiems užtikrinti darbą. Be to, reikia iškoti galimybių stiprinti tų žmonių išsilavinimo, profesinio ūkdymo e, galimybės. Kolegos kalbėjo, kolegijas kalbėjo, kad neįgalų studentai uh, kartais negali naudotis tomis pačiomis paslaugomis kaip kiti studentai. E, visose, ne visose valstybėse narėse vienodos sąlygos užtikrintos. Ir e, mes žinome, kad e, patys universitetai tarpusavėje konkuruodami dėl išgyvenimo kartais sukuria nepalankęs sąlygas. Todėl mes turime galvoti, kaip galėtume investuoti į tokius žmonės. Universitetai turi suprasti, kad mokydami tokius žmonės, jie patys taps konkurencingesni nes e, bus sukurtos galimybės tiems žmonėms dirbti. Aš manau, kad netgi būtų galima sukurti tam tikrą mokestį e, už tai, kad nėra suteikiamos paslaugos. Aš manau, kad tai būtų naudinga valstybėms. Dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo ir aš su labai dideliu susidomėjimu lauksiu jūsų keitimų. Tikiuosi, kad galėsime susitarti ir visi protingi pasiūlymai bus priimti. Ačiū. Ačiū, ponė Kuša. Jūsų uh, pranešimo projektas uh, uh, gali dar būti keičiamos. Iki balandžio 27 dienos 12 valandos pakeitimus galima teikti. Diskusija numatyta 24 dieną ir balsuojama bus birželio 6 dieną, kai gausime e, moterų teisų komiteto ir peticijų komiteto nuomonės. Tiek šiandien šiuo klausimu ir pereidama prie 20 klausimo noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Kaip tik dabar laukiame e, trialogo e, e, diskusijų rezultatų. Vakar vakare buvo kalba apie tą trialogą ir ten buvo išteltas klausimas dėl e, aktyvaus senėjimo. E, vakar per trialogą nepavyko pasiekti, pabaigti dėrybų, bet e, aš manau, kad mes gana sąžiningai ir atvirai padiskutavome dėl daugelio klausimų. Ypač žinant, kad buvo pageidaujama per balsavimą komitete plačiau kalbėti apie aktyvaus senėjimo kultūros sukūrimą. Taryboje apie tai buvo labai plačiai kalbėta. Mes taip pat norėjome įvesti įvairovės mm, koncepciją ir įtvirtinti kovos su diskriminavimu reikšmę. Ehm, ir kalbėjome apie Europos metų sukūrimą tam tikslui ir numatėme, kas būtų galima padaryti Europos, nacionalinių, regiono ir vietos lygių. Dabar belieka per kitą trialogą, kuris įvyks e, gegužės trečią dieną, aptarti du klausimus, kurie yra šiek tiek gerokai tiksliau lengvesni. Ir pirmininkaujant Vengrijai mes galėsime sėkmingai užbaigti pirmąjį svarstymą. E, beliks tik tai pavadinimo problema ir biudžeto eilutės problema. Manau, kad čia iškils daug smulkių problemėlių, kurias reikės aptarinėti. Taigi tiek aš jūs norėjau informuoti ir dabar perinu prie 20 klausimo, kurį aš turiu jums pristatyti. Biudžeto projektas. Nuomonė dėl jo 2012 metams ir kokie įgaliojimai yra suteikti vykdyti trišalį dialogą mūsų komitetui. Norėčiau priminti, kad biudžeto komiteto pranešėja šiais metais yra ponė Franceska Balzani. O nuomonė, kurią aš jums čia teikiu, e, akcentuoja, kad mūsų komitetas e, turi savus prioritetus 2012 metams. Ir Kovo 10 dieną koordinatoriai mūsų nuomonę jau bandė pristatyti. Ši nuomonė bendrai e, įvertina ES biudžetą ir žvelgia, kaip jis leidžia siekti strategijos 2020 tikslų. Mūsų komiteto pagrindiniai tikslai yra E, darbo lygio didinimas ir kova su skurdu bei socialinė atskirtimi. O antras dalykas, mes turime tris pagrindinės iniciatyvas, e, kuriuose būtų e, numatyti nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms, judus jaunimas ir Europos kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi planas. Aš galėčiau pasakyti, kad man labai svarbu, kad valstybių narių biudžetai būtų papildytų ES biudžetą ir kad kartu būtų galima siekti strategijos 2020 prioritetų. Taip pat privalu galvoti apie e, novatoriškus šaltinius ir ieškoti, e, kaip e, socialinėje srityje būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Vakar buvo keltas klausimas dėl įmonių restruktūrizavimo ir dėl tų iniciatyvų, kokių pramonės turėtų imti šioje srityje. Be to, e, ten yra skirta speciali biudžeto eilutė, e, kuri e, būtų susijęta su Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Jūs turėtumėt suprasti, kad ši biudžeto eilutė turi būti deramai finansuojama, bet e, lėšos iš jos turi būti leidžiamos pagal griežtas sąlygas. Taigi tiek politinių pastebėjimų. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Naujos politikos, e, kurios, kurios dvasioje dabar kuriamas šis biudžetas kontekste, Būtina galvoti apie partnerystę su viduržėmio jūros regiono šalimis ir nepamirškite, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam dialogui, o taip pat ir socialinių partnerių suradimui, kad būtų galima vykdyti kolektyvinės dėrybas geromis sąlygomis. Taip pat pakankamas akcentas yra skiriamas profesinio mokymo sistemų reformoms. Taigi tiek trumpai aš galėjau pristatyti savo nuomonę ir aš matau, kad nori pasisakyti ponė Turin ir ponė Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai sunku būtų nepritarti jūsų pasiūlymui, nes jis atsižvelgia plačiai į komiteto pasiūlymus ir pasiūlymas yra labai geras. Pirmas punktas teigia, kad reikia remti Europos 2020 strategijos įgyvendinimą. Kol kas lėšos nėra numatytos, o to reikia, jeigu norime pasiekti strategijos tikslų. Dešimt penktas punktas, skirtas Šiaurės Afrikos šalims, taip pat yra labai teigiamas. Džiaugiuosi, kad jis yra įtrauktas į pasiūlymą. Aš norėčiau pateikti pakeitimą E, patobulinti aštuntąjį punktą dėl Europos socialinio fondo, kad e, fondo galimybėmis būtų pasinaudota kaip galima plačiau, kovojant su socialinėmis krizės pasiekmėmis, su jaunimo nedarbu, taip pat e, kovoti su skurdu ir taip toliau. Čia nenoriu keisti turinio. Ir taip pat turėčiau dar vieną pastebėjimą. Nežinau, ar tai eina į komiteto įgaliojimų sritį, bet atsižvelgiant į finansinius e, sunkumus, galbūt reikėtų kalbėti apie galimas naujas pajamas, ar tai būtų nuosavos išlaidos, ar tai būtų mokestis, finansinių sandorių mokestis ir pajamos gaunamos iš jų, kad būtų galima finansuoti tam tikrus prioritetinius projektus socialinėje ir užimtumo srityje. Aš nežinau, ar šis klausimas įeina į mūsų komiteto įgaliojimo srityje. Manau, kad pakeitimo pakeitimo terminas yra gegužės mėnesį numatytas ir iš esmės noriu pasakyti, kad visiškai pritariu šiai gerai uh, nuomoniai. Madame Harkin, puis Monsieur Sarkas. Madame Harkin. Pone Harkin. Thank you, and again I would agree. Ačiū. Pritarsiu prieš mane kalbėjusiai kolegiai, taip pat ir poniai pranešėjai. Jūs tikrai įtraukėte ir apriepėte uh, E, svarbiausius teminius klausimus, kurie ypač svarbus mūsų komitetui. Keletas pastebėjimų. E, ketvirtame punkte jūs sakote, kad reikia numatyti lėšų novatorišką e, panaudojimą. Kitu atveju nebus galima užtikrinti valstybių narių biudžeto konsolidavimo tikslo. Aš įsivaizduoju, kad galima naudo, naujoviškai naudoti e, tokius išteklius. E, bet e, kai jūs kalbate apie valstybių narių biudžeto uh, galimybės papildyti ES biudžetą, aš manau, kad čia reikėtų pasakyti, kad tai būtų sudėtinga, nes biudžetinės situacijos valstybės narėse yra gan sudėtingos, bet suprantu jūsų ketinimus. Dėl mikrofinansinių priemonių septintame puslapį, e, punkte aš pritariu tam pasiūlymui. E, norėčiau, kad būtų labiau akcentuojamas e, priemonės potencialas kurti naujas darbo vietas. Manau, kad čia yra potencialų ir erdvės patobulinimui. Taip pat kalbate apie prisitaikymą prie globalizacijos fondą ir susijęte tai su įmonių pertvarkymais ir bendrais metodais. Galbūt tuos punktus būtų galima dar labiau išplėsti. Iš esmės aš jiems visiškai pritariu. Galbūt reikėtų tik truputį juos išplėsti. Mes ką tik kalbėjome apie žmonės su negale, žmonės, kuriems kyla skurdo rizika. Aš pritariu jūsų pasiūlymui, kad sąjungos programos turėtų būti suderintos. Taip pat į tokias programas reikėtų įtraukti migrantus ir kitas pažydžiamas grupės, tokias kaip Romus, pavyzdžiui.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 Ir jei mes kalbame apie reikšmingas priemonės, svarbės priemonės, e, tai svarbu numatyti ir finansavimą. Finansavimas turi būti pakankamas. Na, tokios iniciatyvos yra labai reikalingos ir jomis jos turi būti taip pat naudingos ir jei imamasi iniciatyvų, turi, reikia turėti pakankamai lėšų, kad jas būtų galima gyvendinti. E, panašu, kad pakeitimai tą kryptimį ir pateikti, mėly kolegos. Dėkui už jūsų pastabas. Aš tikiuosi, kad tos pastabos virs pakeitimais ir aš juos atsižvelgsiu kiek tik įmanoma. Tada mes galėsime kartu išreikšti bendrą nuomonę. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad kol kas E, dar nepaminėjau kai kurių mums visiems labai rūpimų problemų, bet e, aš e, nenorėjau iš anksto užkirsti kelio diskusijoms dėl arbitražo, dėl tam tikrų fondų lėšų paskirstimo ir Europos socialinio fondo finansavimo keliamų reika, poreikių reikalavimų. Aš e, žinau, kad yra pasiūlymų, dėl kurių socialinis fondas gali nukentėti, bet aš tikiuosi, kad bus pateikta gerų pakeitimų. Dėkoju visiems už e, pasiūlymus. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 5, diskutuosime 24, balsuosime 25. E, dabar periname prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Atsiprašau iš anksto kolegės Edith Bauer, kad taip vėlai jos klausimas svarstomas. E, bet taip jau mūsų darbas organizuotas. Pone Bauer, dabar suteiksiu žodį Jums, kad pristatytumėt savo nuomonės projektą dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimo, ko pasimokyta siekiant ateitie įgyvendinti Europos sanglaudos sanglaudos politiką. Ši nuomonė yra skirta regionų reikalų komitetui. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėkoju kolegoms, kurie dar liko šioje salėje visų pirma. Sutinku su visa kritika, nes iš tiesų ši nuomonė dar daug ko stokoja. Tai yra labiau toksai, tik tai viena ketvirtoji to teksto, kurį aš parengiau. Uh, bet e, dokumentas negali būti per daug ilgas, kaip žinote, yra tam tikro pribojimo. Europos socialinis fondas yra viena iš priemonių leidžiančių įgyvendinti Europą 2020 strategiją. Ir neatsitiktinai mes labai daug dėmesio skiriame būtent šio fondo e, likimui. Mano nuomonė, e, rengiamas pranešimas e, yra sutelktas ties problemomis, kurios riboja Europos socialinio fondo naudojimą. Žinome, kad Europos socialinis fondas yra naudingas labai daugeliu žmonių, bet jis galėtų būti ir dar naudingesnis. Viena iš mūsų išskirtų problemų atliekant analizės yra susijusi su asmenimis, kuriems labiau reikia, kuriems reikia gauti daugiau informacijos. Ponios Veronika Lopės Fontanie pranešime galima e, skaityti, kad e, šie fondai nėra pakankamai gerai uh, E, žinomi žmonėms. Todėl mes turime teikti informaciją potencialiems to fondo naudotojams. Reikėtų akcentuoti ir iš ankstinius mokėjimus, iš, vis, iš ankstinius pervedimus, nes labai dažnai maži projektai, maži vartotojai negali gauti e, finansų, į kuriuos jie turi teisę. Dažnai bandome sumažinti biurokratiją, tai yra labai svarbu. Ir aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad yra būtina mums sutelkti dėmesį į tolesnius veiksmus, labiausiai kontrolę. Nes e, apskaita, faktūros turi būti gerai kontroliuojamas. E, jos e, turi mm, neapsiriboti tik tai tuo, kad vienoje ar kitoje apskaitoje trūksta trijų centų. Reikia kontroliuoti esmę, rezultatą. Nes dabar me, kartais atrodo, kad pagrindiniai dalykai nėra kontroliuojami. Todėl būtina e, pastangas orientuoti į tas rytis, kurių labiausiai reikia. Atrodo, kad didžioji dalis problemų yra susijusios ne tik su Europos socialiniu fondu, bet ir su kitais struktūriniais fondais. Aš manau, kad reikėtų naudoti 50 taisyklę šiame kontekste, kaip kad įprasta yra. Ir nereikėtų e, tik išskirti problemų kaip socialinio fondų problemų jeigu tos pačios problemos kartojasi ir kitos, su kitais fondais. Todėl, ponė pirmininkė, aš prašyčiau, kad būtų pritaikytas čia 50 e, straipsnis ir aš esu tikra, kad mes kartu rasim gerą sprendimą. 50 straipsnį pritaikyti gali E, būti sunku, bet aš manau, kad su tais sunkumais galiausiai e, juos įveiksime. Aš nesakau, kad yra problemų dėl jūsų pranešimo. Toliau, ponė Mirš. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Įsivaizduoju, kad ES socialinių fondų fondas galėtų vaidinti didesnį vaidmenį Na, šis klausimas susijęs ir su e, problemomis, kurios e, nagrinėjamos mūsų, e, dar, mūsų komitete. Ir pokalbiai su suinteresuotam šalim parodė, kad yra iš tiesų didžiulė biurokratinė našta ir ypač nedidelės asociacijos, kurios neturi daug darbuotojų, jiems sunku įsisavinti ir parengti atitinkamus projektus. Na, aš pateiksiu dar papildymų ir pakeitimų. Mums svarbu e, atsižvelgti į bendrą finansavimą teikiamą atskirų fondų, tačiau jūs puikiai sugebėjote išskirti e, esminės problemas ir manau, kad šią nuomonę siunčiamas aiškus signalas komisijai. Ačiū. Köszönöm szépen, elnök asszony, bár maga, maga vélemény is a problémákat. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gyvenimas ir mūsų darbas reikalauja, kad problemos būtų apibrieštos glaustai ir aiškiai. Ir aš visą laiką sakau, kad nuomonėse negalima išspręsti visų problemų. Mes turim sutelkti dėmesį kai kurias konkrečias. Norėčiau tik priminti, kad mūsų laukia ilgas darbas. Prieš metus prasidėjo dėrybos dėl strategijos 2020 ir atrodo, kad e, sanglaudos politika bendrai galės būti kažkuo kitų pakeista. Todėl mums dabar atrodo, kad e, mes tik e, identifikuojam vieną problemą po kitos, dedam daugybę pastangų ir skirtingos frakcijos deda skirtingas pastangas bet dabar jau jos visos turėtų pramažu atnešti konkrečių rezultatų. Man atrodo, kad ši nuomonė yra naudinga ir aš e, labai džiaugiuosi, kad taip yra. Norėčiau ją, ją pritarti, ypač džiaugiuosi tą pastraipą, kurioje yra kalbama apie bendrą finansavimą. Nes tiesa yra ta, kad mes. E, visada šnekam, kad reikia e, vykdyti kontrolę, apskaitą, tačiau ne visuomet ta kontrolė ir apskaita yra susijusi su esme. Taip pat atrodo, kad e, dėl tokios kontrolės žmonės net nebegali naudotis tais fondais, nes reikalavimai yra per daug griežti, per daug biurokratijos ir ji atgraso žmonės, potencialius naudotojus, e, netgi tų fondų siekti Padėtis skiriasi regi turten, turtingesniuose regionuose ir, pavyzdžiui, Bulgarijos ar Rumunijos ar Vengrijos skurdžiausiuose regionuose. Net ir Prancūzijoje yra tokių regionų, kur e, tos problemos yra labai aktualios. Pavyzdžiui, Reunijono saloje e, egzistuojančios problemos labai skiriasi nuo Paryžiaus rajono. Taigi, negalima visko vertinti vienodai, turime būti realistai ir aš labai sveikinu Edit atlikus tokį darbą. Tai gera nuomonė. Merci. Madame Bauer. Pone Bauer, norite pasakyti? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok mindenki. Ačiū. Tiesa, aš e, neturėjau e, daug galimybių rinktis rengdama šią nuomonę. Aš norėjau kalbėti apie projektus, kurie yra finansuojami per daugelį fondų, bet aš negalėjau kalbėti apie tai, nes tai yra svarbiausia pranešimo tema. Aš siekiau atspindėti mūsų pritarimą pranešėjos darbui ir Tikiuosi, kad komisijos dokumente bus atsižvelgta į mūsų nuomonę. Dėkoju visiems kolegoms už indėlį prie šio darbo. Aš e, e, atkreipsiu dėmesį jūsų pakeitimus ir aš pati teiksiu pakeitimų, e, įtraukdama temas, kurios dar neįrašytos. Ačiū. Mes, kaip žinia, savo darbo antrąjį etapą pabaigsime greičiau, teikdami daugybę pakeitimų. Taigi, pakeitimai turi būti teikiami iki 3 gegužės 12 valandos, tada mes galėsime juos nagrinėti ir 24-25 gegužės mes juos diskutuosime. Birželio 15 dieną dar kartą bus svarstomi, suderinti pranešimai, o 16 dieną balsuosime komitete, o 21 birželio balsuos pagrindinis komitetas. Daugiau darbo tvarkės klausimų neturime ir aš dabar e, primenu visiems, kad kitas mūsų posėdis įvyks gegužės 24 dieną 9 val. Linkiu visiems gero vakaro, dėkoju visiems, kurie iškentėjote iki mūsų darbo galo. Taip pat dėkoju pirmininkė vertėjams.